Proszę Państwa, rozpoczynamy z, opu z opóźnieniem. Pradedame vėluodami. Laukime dar tų, kurie netėjo. Dėl to labai atsiprašau, nes dauguma jau susirinko, mes taip pat. O mūsų darbo atvarkė šiandien tokia apkrauta, kad e, iš, kar, e, iš anksto atsiprašau už tai, kad labai ribosiu jūsų kalbėjimo laiką. Taigi sveiki susirinkę, iš karto perkime prie darbo atvarkės tvirtinimo. Noriu Jums pranešti, kad 13 punktas e, klausimas dėl regioninės plėtros fondo lėšų panaudojimo ponia Zoana prašymų perkeliamas į gruodžio trečios dienos posėdį, niekas neprieštarauja, taigi patvirtiname šį pakeitimą, mūsų posėdis transliuojamas internetu, vertimas į 19 kalbų užtikrintas, atsiprašome tų kalbų, į kurias nėra verčiama. 22 e, spalio e, protokolas posėdžio yra tvirtimas pagal e, <clears throat> nustatytas procedūras. Dabar svarstysime ponios Petir nuomonę dėl bendrojo biudžeto patvirtinimo 2017 metų ir žemės ūkio biudžetas mums yra labai svarbus. Taigi suteiksiu žodį poniai Petir, pranešėjai labai trumpai kalbėti, prašau. Ačiū ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas teikės kiekvienais metais savo nuomonę dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Taigi dabar turime pateikti savo nuomonę dėl 17 metų biudžeto. Mums yra labai e, svarbi bendrojo biudžeto dalis, kuris skirta bendrai žemės ūkio politikai. Palankiai vertinu auditorumų išvadas, e, kuriuose teigiama, kad klaidų lygis sumažėjo nuo 2,5 procento 16 metais iki 2,4 procentų 17 metais gamtinių e, išteklių srityje pasitelkus finansinės korektūras ir e, lėšų gražin, gražinės lėšų sumas e, klaidų lygis e, sumažėjo dar labiau 2,1 procento padidėjo susigražintų lėšų skaičius, 16 metais siekia 2 procentus. Taip pat noriu pabrėžti, kad tie duomenys, kurie mums buvo suteikti auditorumų ataskaitoje, yra pakankamai išsamus. Taip pat turime palankiai vertinti procedūrų supaprastinimą ir pasirinktą tinkamesnį e, duomenų panaudojimą ar duomenų prieinamumą užtikrinimą vartotojams pasitelkus atitinkamas e, elektroninės technologijas. Mes siekime sumažinti biurokratinę naštą ūkininkams, sumažinti klaidų skaičių, norime, kad ūkininkai e, užsimtų tuo, kuo geriausiai sugeba užsimti, gamintų kokybišką maistą už prieinamą kainą. Žinau, kad e, kaip ir kiekvienais metais po E, šios ataskaitos paskelbimo gali vėl prasidėti nedidelio masto BŽUP reforma, mes galime teikti atitinkamų pakeitimų pasiūlymus. Todėl aš ir raginu jūs e, tuos pakeitimus teikti. Ačiū, dabar kalbės šešėliniai pranešėjai, pirmiausiai ponas Santos. Thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, tačiau kalbėsiu e, kolegės Karin Kadembach vardu. Perskaitysiu jos mintis. Mėl kolegos noriu padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonės projektą. Gera žinia ta, kad audito rūmai patvirtino, jog klaidų lygis ir toliau mažėja ir e, yra mažesnis už materialumo ribą. Nepaisant to, kad buvo panaudota skirtinga e, auditavimo metodologija, klaidų skaičius nustatytas yra panašus. Garantijų fondas 17 e, metais siekia 1,92 procentus, turint omenyje, kad kaimo plėtrą iš dalies finansuoja valstybės narės ir išleidžia lėšų sudėtingesniems e, projektams. Čia klaidų lygis siekia 3,37 procentus, nepaisant to. Toliau reikia spręsti kylančias problemas, reikia patvirtinti tinkamesnius kriterijus, rodiklius tinkamiau e, parengti e, atitinkamas projektų atrinkimo sąlygas ir mes tikimės, kad ateityje bus pasiteltas kitas požiūris ir patvirtinti kiti rodikliai tam, kad būtų laikomasi panašios metodikos visose valstybėse narėse, kad e, būtų išsaugoti šios politikos srities bendrėjai tikslai. Būtina užtikrinti taip pat geresnį keitimąsi duomenimis ir e, teigiamą patirtimi. Vertinant komisijos pasiūlymus dėl BŽUP po 20 metų, mes turime atidžiau įvertinti e, dabartinės klaidas, jų grupės, tam, kad pastakus nuo sistemą ateityje jų skaičius sumažėtų, atsižvelgiant į ECA specialią ataskaitą bendros žemės ūkio politikos kontekste aš teiksiu kelis pakeitimus. Baigdama noriu pasakyti, kad tikiuosi glaudaus bendarbiavimo rengiant nuomonę, kuria ir toliau būtų mažinamas klaidų skaičius šioje srityje. Labai prašau visų kalbėti kuo trumpiau žodis poniai Katainin. Haluan Alden varjona lyhyesti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip e, Aldė šešėliniai pranešėjai, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai suderintą pranešimo projektą, kuriame puikiai atspindita žemės ūkio veikla per šį laikotarpį. Na, iš tikrųjų, labai svarbu, kad būtų mažinamas paklaidų lygis, taigi turime dėti pastangas, kad situacija pagerėtų. Na, kaip ir šešėlinis pranešėjas, taip ir aš norėčiau atkreipti dėmesį investicinius projektus į kaimo plėtrą. Juos vainikavo sėkmė, jie labai pasitvirtino ir tai e, rodo, kad vykdant e, BŽP reformą reikėtų teikti svarbą tokiems projektams. Šiaip esame patenkinti e, pranešimo projektu ir esame pateikę pakeitimu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, jau daugybę metų aš raginu, kad būtų diferencijuojama tarp tų klaidų, kurios finansinių požiūrių neturi pasiekmių ir tarptų paklaidų, kurios turi finansinių pasiekmių. Aš manau, kad tikrai reikėtų diferencijuoti, nes susitikinęs, kad e, to pasakoje paklaidų lygis būtų mažesnis. Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp tikrų klaidų ir sukčiamo atveju. Na, e, tikrai gal ir auditorumai turėtų diferencijuoti tam, kad susidarytume geresnį. Uh, vaizdą. E, taip, kai kurios klaidos neturi finansinio poveikio ir netgi priešingai ūkininkas turi netgi mokėti baudą, taigi turime diferencijuoti. O šiaip norėčiau padėkoti pranešėjai už puikių pranešimą ir aš savo ruoštų dar pateiksiu pakeitimų. Žyčia rolnikom. Pan posel Kaputo. Tos Kaputo kalbės. Grazie, prezidentė. Ma... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti kolegai Peter už nuomonės projektą, tikrai jam pritariu. Gerai, kad e, integruotos e, kontrolės sistemos apreptis tinkamiau nustatyta, sistema tokiu būdu geriau veiks. E, teis, auditorumai nurodė, kad natūralių išteklių srityje paklaidų lygis nusmugo iki 2,04 procentų. Tai gerai, tačiau e, dėta daug pastangų tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, komisija teikia techninę pagalbą, informaciją valstybių narių kompetitingoms institucijoms. Tačiau klaidų pamatavimas nėra dar rezultatų įvertinimas, taip, jau kaip buvo minėta, yra skirtingo pobūdžio klaidų, kurias reikėtų įvertinti ir paklaidų lygis vis dėlto išlieka pakankamai aukštas, ypač kai kalba eina apie sukčiavimo atvejus. Valstybės narėse tiesioginiai mokėjimai yra pakankamai patikimi. Nors vis dėlto dar padėtį reikia tobulinti ir tam, aišku, reikės pastangų. Komisijos atstovas dabar kalbės ponas e, generalinė direktorius pavaduotojas Mengelė. Rytas pirmininkė, pirmiausia norėtumėme padėkoti komitetui už parengtą nuomonę ir visą įdėtą darbą. Viskas prasidėjo prieš keletą metų ir, man atrodo, tai buvo labai svarbu žingsnis tam, kad e, žemės ūkio bendruomenės balsas būtų išgirstas, kai yra aptariamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taigi aš labai sveikinu nuomonės projektą, kurį parengė ponia Petir. Ir kaip pranešėja, ji puikiai atspindėjo tuos rezultatus, kurių buvo pasiekta 2017 metais. 2,4 procento tai yra bendra klaid, bendras klaidų lygis, kurį nustatė auditorumai. Tai aš norėčiau pridurti dar, kad pirmasis ramstis, ten yra daugiausia skiriama išlaidų per tiesioginės išmokas, čia akivaizdu yra mažiau nei 2 procentai klaidų lygis. Tai reiškia, kad tai yra ta dalis, kurie mes esame žali ne tik žemės ūkio prasme, bet esame žali ir dėl to, kad e, pasiekėme neblogų rezultatų. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad visa tai pasiekta neatsitiktinai, tiesiog valstybės narės įdėjo daug pastangų, taipogi ir komisija, kad būtų suaktyvintas bendradarbiavimas, pagerinta valdymas ir kontrolė. Bet nepamirškime, kad griežtesnė kontrolė griežtesnės taisyklės reiškia, kad yra kuriama didesnė administracinė našta. Ir dėl to komisija pasiū, pateikė reformos pasiūlymus, kuriais bandoma išsibrauti iš to užburto rato. Nes kai tik tai numatoma griežtesnė kontrolė ir taisyklės, tai vis daugiau sukūriama administracinės naštos. Tai mes bandome daugiau dėmesio skirti ne legalumui ir tikslumui, bet rezultatams, veiklos rezultatams. Būtent to mes labiausiai ir norime iš BŽUP. Ir aš manau, kad tas aspektas irgi turėtų būti aptariamas, kai kalbėsime ir horizontalų, ir aptarsime horizontalų reglamentą ir pranešimo projektą, kuris yra rengiamas šią temą. Taigi dar kartą dėkoju komitetui už intensyvų darbą rengiant šią nuomonę, kuri, mano manimu, yra labai naudinga visame procese. Dėkoju. Pone Flanaginai, prašau kalbėti, tačiau jūs neužsiregistravote anksčiau, todėl ir suteikiau prieš jūs galimybę pasisakyti komisijos atstovą. Prašau, ponė Flanaginai. Turiu klausimą susijusi su tuo, ką pasakė komisijos atstovas ponas Mogelė. Aš bandau sureaguoti tai, ką jis pasakė, nedelsant. Uh, Atsiprašau, jeigu užsiregistrau šiek tiek per vėlai. Pone Mogelė, jeigu tos sistemos, kurios kas kart yra tobulinamos, panašu, kad jos veikia vis geriau, tai kodėl reikia dabar jas vėl keisti? Jūs kalbėjote apie administracinę naštą, kur yra milžiniška. Panašu, kad pagal naują bžų pasiūlymą vienintelis dalykas, kuris bus pakeistas, reiškia, kad administracinė našta bus perkelta iš čia į Dubliną ir visas kitas e, Europos sostinės. Tai ar ta našta tikrai sumažės, ar čia tiesiog nusimetama ta našta ir perkeliama į kitur? Kaip jūs sugebėsite įvertinti, kaip mes vertiname dabar, ar ta našta realiai buvo nustumta toliau nuo čia? Man atrodo, būtent tas ir buvo padaryta. Direktorius Megelė dabar pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad pirmiausia turime pripažinti, kad ta politika, kuri 50-70 milijardų eurų kas metus yra finansuojama, tikrai negali būti gyvendinama be administracinės naštos. Tai yra neįmanoma. Klausimas tik tai, kiek ją galime sumažinti. sumažinti. Ir komisijos pasiūlymai, kalbant apie būsimą apšūp, jais mes bandome sumažinti tam tikras detalės taisyklės, kurios numatytos ES lygmenių. Pavyzdžiui, kiek, kokio aukščio turi būti gyvatvorė, kiek tų medžių gali būti, kokio pločio e, turi būti iškasama dobė ir panašus dalykai, kad jų būtų mažiau. Mes norime tokių smulkmeniškų taisyklių atsisakyti ir palikti tai daryti valstybėms narėms, kurios gali tą padaryti geriau, nes yra arčiau žmonių, arčiau ūkininkų. Uh, mes norime tokių taisyklių, kurios gerai įsilietų į teisinę administracinę sistemą, būtų tikslingesnės, leistų pasiekti geresnių rezultatų. Tokiu būdu mažiau būtų kontrolės vietoje ir tiesiog daugiau būtų susitelkiama ties tuo, ar rezultatai pasiekti ir nereikėtų kaskart vėl kalbėti apie kiekvieną tą detalę, ar kiekviena ta detalė buvo teisingai pritaikyta ir įgyvendinta. Dabar ponia Petir pranešėjai pasakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose, taipogi Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pastabas ir norėčiau pasakyti, kad mes einame teisinga kryptimi, judame į priekį ir aš laukiu jūsų pakeitimų. Tikiuosi, kad jūsų pakeitimai leis dar geriau patobulinti nuomonę, kurią jūs visi šiandien aptarėte. Pirmininkas dėkoju. Dėkoju pranešėjai, visiems šešėliniams pranešėjams. Pakeitimų patikimo terminas yra lankryčio 27 diena, 1 valanda po pietų. Dabar perėsime prie penkto darbo tvarkės klausimo. Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena. Tai yra penktasis darbo tvarkės klausimas. Pone Miller yra, praneš... Miller yra pranešėja. Pas mus yra atvykę ir svečių. Bavarijos ūkininkų asociacijos atstovų, kurie lankosi mūsų posėdėje šiandieną. Ir turėsite galimybę jūs gerbiami lankytojai, išklausyti labai įdomų pristatymą apie žūp ateitį. Pone Müller, pirmoji kalbės, kadangi yra pranešėja. Taigi, nedelsiant ir suteiksiu žodį, poni Müller. Transparente institucione skaidrios institucijos ir administracinės naštos sumažinimas tai yra pagrindinės mano pranešimo kryptis dėl e, horizontalaus reglamento. Ačiū, ponė pirmininkė, džiaugiuosi galėdama šiandien pristatyti savo pranešimą dėl bendro žemės ūkio politikos finansavimo valdymo ir stebėsenos. Horizontalus reglamentas, kaip jo pavadinimas pasakė, apriepia arba yra susijęs su, su trimis teisėkuros aktais, ypač turint omenyje naujosius strateginius planus susijusius su kaimo plėtra ir tiesioginėmis išmokomis. <clears throat> Horizontalus reglamentas yra grindžiamas <clears throat> finansinė sandara, kuri galioja visoms ES programoms Aš e, siekiu, kad būtų patvirtintas toks teisės aktas žemės ūkio politikai, kurio būtų užtikrinamas kuo didesnis skaidrumas ir maksimaliai būtų supaprastinami sprendimų prieimimo procesai. Todėl e, jau po pirmos diskusijos Liepos mėnesį Žemės ūkio komitete sustikau su komisijos atstovais, šešiais pranešėjais ir pranešėjais tų komitetų, kurie teikia savo nuomonės. Keturis kartus buvau susitikusi, taip pat užsakiau Europos parlamento e, mokslinėje tarnyboje e, tyrimą tam, kad daugiau sužinotume apie administracinę struktūrą valstybėse narėse, dėja nebuvo įmanoma išsiaiškinti e, situacijos visose 28 valstybėse narėse, todėl aš pasirinkau šešias šalis - Ispaniją, Vokietiją ir Italiją, nes ten veikia regioninės programos, taip pat Airiją, Niderlandus ir Rumuniją. Per pastarį susitikimą Strasbūrė su šešiais pranešėjais pristačiau jiems tyrimo rezultatus. Taip pat e, Europos e, audito rūmų ataskaita buvo labai vertingas šaltinis e, rengiant šį pranešimą, nekantri laukiu tolimesnių diskusijų, o dabar noriu išsameu pristatyti pranešimą, nes septynios jo dalys yra, pirmiausiai antrasis skyrius, tai yra E, pokyčiai ir e, administravimo institucijų e, suskirstimas, <clears throat> turint omenyje, kad tai yra labai svarbu, kad išsiaiškintume, kokie dalykai tarpusą persipina. Pavyzdžiui, 110 ir 111 strateginių planų <clears throat> straipsnį aš juos perkeliu į reglamentą Labai svarbu, kad naujos institucijos pasitarnautų resursų išteklių taupimui ir ateitie turėtų būti įsteigtas e, papildomas stebėsnos komitetas. E, taip pat atsiranda naujos e, sritis susijusios su sertifikavimo institucijomis, joms naujoje sistemoje bus numatytas svarbesnis vaidmuo. Čia noriu atkreipti dėmesį į ankstesnį septintąjį straipsnį, tai yra kitos išlaidos, įskaitant techninę pagalbą. E, BŽUP plane 112 straipsnėje valstybės narės iš turimų lėšų gali numatyti didesnę procentinę dalį administracinėms išlaidoms tam, kad būtų užtikrintas kuo geresnis teisės aktų nuostatų įgyvendinimas. Ir Aš manau ir teikiu atitinkamus pakeitimus, kad būtų atsižvelgti valstybių narių specifinės federalinės struktūras. Subsidiarumo tema mums yra labai svarbi, <clears throat> kadangi antrasis skyrius apriepia labai sudėtingą sritį, prašau kolegų su šiuo skyriumi išsamei susipažinti, kad tinkamiau suvoktumėte mano pasiūlymų idėjas. Antrasis punktas yra žemės ūkio konsultavimo tarnybą, tai yra būtina prielaida tam, kad būtų galima vykdyti inovatyviai ateitį orientuotą žemės ir miškų ūkio politiką. Dėl šių priežasčių horizontaliame reglamente turi išsameu atsispindėti ir tarp institucinės struktūros. Žemės ūkio konsultacinė tarnyba ir jos įgaliojimai buvo išplėsti tam tikromis detalėmis, kurios yra, mano nuomonė, labai svarbios. Išsamei ten pristatoma, kaip ūkininkai gali geriausiais būdais pasinaudoti įvairiomis paramos sistemomis ir e, taikomųjų tyrimų rezultatais. Trečias punktas - rezervas krizės laikotarpiui. Labai svarbu tokį krizių valdymo mechanizmą turėti, todėl aš ir siūlau atitinkamą krizių rezervą ir jo lėšas panaudoti tik tai e, kilus krizėms, o ne <clears throat> e, intervencijoms į rinkas per pastarąją krizę aiškiai pamatėme, kad pinigų nepakanka ir atėmus iš ūkininkų BŽUP lėšas ir panaudojus jas kriziai suvaldyti, manau, kad ūkininkai yra nubaudžiami du kartus. Ketvirtoji sritis yra skaitomybė. 51 pakeitimas ir 52 e, komisijos pasiūlymo straipsnių e, e, siūlau vietoj e, metinės ataskaitos numatyti dviejų metų laikotarpio ataskaitą. Aš tikiuosi, kad pranešėja Garsija tokiam pasiūlymui neprieštaraus, nes aš čia išvelgiu atitinkamus pokyčius e, ir e, ataskaitų teikimo e, sistemoje, kuomet labiau orientuojamasi į rezultatus, tačiau turint omenyje, kad padidės administracinė našta. Ir taip pat reikės užtikrinti naujos į rezultatus orientuotos sistemos kokybę ir tikslingumą. Būtų gerai ataskaitas teikti tik kas dviejus metus rengiant tekstą E, įsivėlė mm, mm, rašybos e, klaida, ten kalbama apie e, pusmetinės ataskaitas tekste, o mes norime, kad būtų ataskaitos teigiamas, teigiamas kas dviejus metus, penktas punktas sankcijos, 55-56 straipsnį aš siūlau numatyti 1250 e, eurų baudą vienam asmeniui, taip pat nustatant ir atitinkamą, atitinkamą žemės ūkio ploto apribojimus, taip būtų sumažinama administracinė našta ir būtų galima užtikrinti geresnę kontrolę. Taip pat reikia tinkamiau pasinaudoti palidovų turimais duomenimis ir tai pagerinti e, stebėsena ir e, kontrolė. Taip pat, jeigu būtų nustatyti pakartotiniai pažeidimai, aš pasisakau, kad atitinkamos baudos būtų didinamos procentinė tvarka. Manau, kad tokiu būdu mes e, sugebėtume mm, <clears throat> užtikrinti geresnę tvarką nei pagal dabartinį reglamentą. Paskutinis punktas yra e, įgyvenami teisės aktai ir deleguoti teisės aktai. Komisija turi maždaug 100 įgaliojimų, 104 straipsniams, 30 deleguotų teisės aktų yra numatyta ir e, kiti yra įgyvendinami teisės aktai. Čia mes turime remtis 2013 metų pranešimu, kuriame buvo nustatyti atitinkami kriterijai kaip atskirti deleguotus ir įgyvendinamus teisės aktus pagal šaržė principą ir buvo parengti 35 pakeitimai. Komisija teigia, kad bus 50 procentų mažiau deleguotų ir gyvenami teisės aktų reglamente. Tuo tarpu aš to dar nematau. Aš būčiau pageidavusi, kad daugiau e, turinio dalykų būtų sutvarkyta pagal pagrindų teisę, tačiau čia mes neturime jokių įgaliojimų, taip pat neturime jokių e, išteklių e, pagrindinėme dokumente kažką keisti. Dėl septintojo ir paskutinio punkto noriu pristatyti pernamosius laikotarpius, atsižvelgiant į įsigaliojančius teisės aktus, reikia nepamiršti, kad pastarajam uh, BŽP programavimo laikotarpiu prieki dviejų metų pereinamojo e, e, laikotarpio, kad būtų gyvenamos priemonės <clears throat> atitinkamos. Ir tai susijęs su ne, e, naujo parlamento veiklos pradžia, naujų struktūrų sukūrimu. Taigi man kyla klausimas, ar reikia numatyti, palikti dviejų metų perinamąjį laikotarpį, ar numatyti trijų metų perinamąjį laikotarpį, pasinaudoti omnibuso procedūrą kol bus patvirtinta naujoji BŽUP, bet kokiu atveju mes turime e, turėti galimybę laiku sureaguoti ir užtikrinti valstybėms, narėms ir ūkininkams e, galimybę planuoti savo darbus į priekį. Baigdama, noriu kolegoms priminti, kad e, norėčiau užtikrinti, kaip manoma, didesnį administravimo skaidrumą žemės ūkio politikoje ir kuo paprastesnius sprendimo prieimimo mechanizmus. Nekantri laukia diskusijų su jumis, komisijos atstovais ir po to kartu renksime pakeitimų pasiūlymus. Ačiū. Dabar pirmieji kalbės šešėliniai pranešėjai. Būčiau dėkingas, jeigu kalbėtumėte kuo trumpiau, ponas Dantandamas, prašau. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už um, atliktą darbą, kurį atlikome kartu rengiant šį tekstą. Man atrodo, kad labai svarbu, kad šiandieną bendroji žemės ūkio politika būtų tinkamai gyvendinta vietoje ir kad būtų užtikrinta lygybė visiems ūkininkams įvairiose ES šalyse. Kad būtų ji pritaikyta ir prie iššūkių ir kad leistų tinkamai užsimti šią veiklą kasdien. Taigi tai yra labai svarbu. Ir aš norėčiau šiek tiek plačiau įvertinti situaciją, nei kalbėjo pranešėja. Kalbant apie bendras kontrolės taisyklės ir administracinės sankcijas bei e, netinkamų mokėjimų susigražinimą, labai svarbu, kad vienodas taisyklės galėtų visai ES. Ir pastaraisiais mėnesiais mes matome, kad labai svarbu apibriežti force majeure atvejai, nenumatytų situacijų atvejai. Ir aš manau, kad žemės ūkio ūkininkai. Aišku, supraskime, kad atsira, įsivelia tokių nedidelių klaidų, smulkių klaidų jų toje administracinėje veikloje. Taigi, ir labai svarbu, aišku, atlinkti, atlikti veiksmingą kontrolę. Ir pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, aš matau, kad yra ganyklos, kur nėra E, žolės ir kur karvės negali ganytis, tai yra akivaizdu, kad ne, už tai ne, ne, negali būti išmokama išmoka. Taigi, aš manau, kad mes tikrai turime pasiekti daugiau pažangos šioje srityje, tą mano, mano frakciją. Taip pat reikia supaprastinti procedūras. Aš at, susipažinęs esu su audito rūmų ataskaita ir labai svarbu užtikrinti išlaidų legitimumą ir taip pat supaprastinti veiklos rezultatų sistemą. Pranešėja minėjo kad ataskaitos rengiamos kas dviejus metus. Ir Harans Garcia e, pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl pirmojo ramščio. Tai yra faktiškai pirmasis toks tekstas, kur kalbama apie strateginius planus ir aš manau, kad mes tuose strateginiuose, strateginiuose planuose turėtumėme juos pervesti, e, juos kažkaip integruoti į tą horizontalų reglamentą dėl kontrolės. Uh, priemonių ir manau, kad mes daugiau dar padirbėsime ties šiuo horizontaliuoju reglamentu. Ponas Santos. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pranešėjai, ponė Müller, padėkoti už išsamei parengtą pranešimą ir noriu pasisveikinti su ponios Miller lankytojais. Mes e, turėtume išlaikyti dabartinio reglamento nuostatas, teikiami ir nauji pasiūlymai dabartiniam komisijos pasiūlymui. Šis naujasis modelis, mano vertinimu, yra susijęs su papildoma administracinė našta nacionalinėms e, administravimo institucijoms, o tai turėtų neigiamą poveikį ūkininkams. E, ir e, tokiu būdu gyvendinama BŽUP tikrai net neštų naudos pasiūlymai dėl reglamento strateginių platų yra glaudžiai su tuo susiję. Pavyzdžiui, čia yra numatoma valdymo sistema, kuri iš esmės turėtų būti išlaikoma. Senoji pritaikymas prie naujo modelio nėra aiškiai apibrėžtas, nėra apibrėžiama ir e, atskirų institucijų, parlamento, koordinavimo tarnybo, atskirų kitų institucijų atsakomybė nėra apibrėžiama, tai pasakytina tiek apie strateginius planus, tiek apie reglamentą. Klausimas e, kyla, kaip tos atskiros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, pavyzdžiui, gyvenant kaimo plėtros politiką, nes būtina atsižvelgti į įvairius skirtingus valstybinarių teisinius ypatumus. Prašme kalbama apie finansavimo rezervą. Komisija yra numačiusi e, atitinkamas išmokas pagal daugiametę finansinę programą, kur buvo patvirtinta praėjusią savaitę didelę balsų daugumą ir Europos parlamentas numatė e, rezervui maždaug 400 e, milijardų. Tiksliau, numatė 400 milijardų ir tai yra labai svarbu, e, ta suma yra labai svarbi BŽUP būsimai daugiametiai finansiniai programai. E, taigi turime aiškiai apibrėžti, kokie dalimi tų lėšų iš rezervo fondo e, žemdirbiai gali pasinaudoti. Aš tikiuosi tolimesnio iškos bendravimo, kad jūs aiškintumėte šios techninius dalykus. Kaip veikiausiai žinote, taip pat ir e, pranešėja. Uh, esu jau kalbėjusi anksčiau apie tai, dabar noriu apibendrinti, kuomet aš pradėjau rengti šį pranešimą, tai konsultavausi ne tik su ekspertais, tačiau e, taip pat įvertinau ir vystimosi komiteto pasiūlymus 11 metais dėl šio reglamento. Tuo metu vystimas komitetas rengia tinkamą nuomonę LP kolegos tą darė, tai buvo kolegė iš CDU partijos iš Vokietijos ir ta nuomonė prasidėjo sakiniu, atsižvelgiant į vystimas politikos perspektyvą, reikėtų e, patvirtinti visiškai kitokią BŽUP, nei dabar siūlo Europos komisija. Turiu atvirai pasakyti, kad galiu tik pritarti šiam pasiūlymui, nes kaip ir anksčiau BŽUP turi tiesiog E, naikinama, greunama įtaka. E, prisiminkime tik tai pieno miltelių eksportą į Afriką <clears throat> arba kitų žemės ūkio produktų eksportą besivystančiam šalims. E, mūsų BŽP labai kenkia jų ūkininkams, taip pat <clears throat> prisideda prie klimato kaitos, tų šalių vyriausybės neturi pakankam lėšų, kad apsaugotų savo ūkininkus ir mes labai dažnai pametame iš akių tuos e, svarbiausius tikslus ir interesus, todėl mes turim pateikti atinkamus pasiūlymus dėl horizontalaus reglamento. Pirmiausia, aš noriu, kad būtų nustatyta e, sisteminė stebėjimo sistema BŽUP politikos poveikio, nes e, šiuo metu, nepaisant to, kad būtų galima tos duomenys surinkti, jie nėra renkami Norime skatinti konsultacijas su suinteresuotais subjektais iš šalių partnerių, taip pat e, e, raginti valstybės narės vadovautis principu, pagal kurį BŽUP turėtų dėrėti su vystimosi politika, e, tas vadinamasis politikos sričių suderinamumas nėra visuomet užtikrinamas arba visada užtikrinimas. Taip pat esu tikra, kad šį Sėki galime tikrai patvirtinti tokią BŽP reformą, kuri būtų naudingesnė vystimusi politikai, nes po pastarosios reformos daug kas įvyko. 2015 prasidėjo migracijos krizė, taip pat daugiau dėmesio skiriama vystimusi politikos klausimams ir nepakankamas politinių sprendimų suderinimas Čia krenta į akį Žemės ūkio komisijos narys Hoganas įsteigė darbo grupę, kuri yra atsakinga už Afrikos kontinentą. Ji taip pat parengs pasiūlymus šiai reformai 208 Lisabono sutarties straipsnėje esame įsipareigoję derinti savo politinius sprendimus su besivystančiomis šalimis, todėl raginu visus <clears throat> šią bežiaupę reformą labiau priderinti prie vystumos politikos. Prašau neviršti skirto kalbėjimo laiko. Ponas Marko Zulo dabar kalbės. Grazie, prezidente. E, gra... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir pranešėjai, jai pavyko per labai trumpą laiką parengti pranešimą. BŽP valdymo reforma yra reikalinga tam, kad tinkamai veiktų BŽP. Ypač todėl, kad turime naują viziją, naujus tikslus, todėl reikalinga atsparesnė struktūra bei geresni kontrolės mechanizmai. Aišku, reikia e, atidžiai formuluoti pakeitimus, nes per praeisį laikotarpį daugelis šalių, įskaitant ir Italiją, um, pastebėjo, kad mokėjimo agentūros neveikia tinkamai. Trūko veiksmingumo, bet to buvo ir sukčiavimo atveju ir dėl prasto veikimo nebuvo užtikrinta bažau pasrities biudžeto disciplina. Tai kėlė sunkumų ir ūkininkams Na ir jie net nežinojo, į kokias pinigų sumas jie turi teisę, kadangi dabar kompetencijos perkeliamas iš komisijos pusės į Vokietijų, e, atsiprašau, valstybių narių pusę, tai e, jeigu tai bus įgyvendinta, kyla pavojus, kad atsiras dar daugiau netitikimų. Todėl turime tikrai pasirūpinti, kad mūsų nustatomi standartai, reikalavimai būtų tinkami ir jų dėka būtų sumažinama rizika. Na ir iš tikrųjų reikėtų ištaisyti likščiol atsiradusius iškraipimus. Dėkoju. Pliuozų. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Šiame tekste kalbame apie protingą žemės ūkį ir ūkininkai Europoje, ypatingai prancūzijos ūkininkai, jie pirmiausia nori, kad Europos komisija ne, neapsunkintų ūkininkų sudėtingomis aplink, aplinkosauginėmis e, normomis ir reikalavimais. Ir aišku, jeigu transportuojami e, e, produktai iš kažkur kitur ir bež, jie skaitinami lėktuvais, aišku, mums jų nereikia, mes patys galime juos užsiauginti. Taigi, labai svarbu, kad mes laikytumėmės, aišku, tam tikrų reikalavimų ir uh, reikia siekti, kad žemės ūkio gyventojai galėtų gyventi, galėtų gyventi ir prisidėti prie sveikos aplinkos. Ir čia labai, yra ir, pro, ir labai svarbios yra profesinės asociacijos. Ir, pavyzdžiui, įvairūs laisvos priekybos susitarimai pasirašomi ir panašiai. Tačiau e, matome, kad realybėje niekas nesikeičia. Ir vienas žūp tikslų 39 straipsnės yra įvardintas Tai man labai įdomu, kiek šis pasiūlymas leis užtikrinti um, tinkamas darbo sąlygas ūkininkams. Dabar pasisakys e, kolegos e, e, savo vardu, šešiai pranešėjai jau pasisakė. Nepamirškime, kad kolegos Garcijo dar pranešimą svarstysime, taigi atitinkamai paskirsti kitą savo kalbėjimą. Laiką visiems suteiksiu ne daugiau nei po vieną minutę. Nu. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt jelentéstevő. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiama pranešėja. Turiu tris pastabas dėl pranešimo. Na, visų pirma, E, reikėtų apriboti komisijos e, apribojimus, sustabdyti mokėjimus, reikėtų vengti subjektyvių sprendimų. Na ir nepritariu e, siūlymui numatyti privalomų mokėjimų sustabdymui. Na, Dėl dviejų metų mokymo laikotarpio tai kyla klausimas, ar tai reiškia, kad dviejus metus bus stebima, kai bus mokamos išmokos, ar dviejus metus Mm, tiesiog dviejų, kas dviejus metus e, reikės teikti ataskaitas. Toliau dėl N plus 3 ir um, mokėjimo susijimo. Na taip, teikiant paramą gali nutikti ir nenumatyti atveju, taigi reikėtų e, kažkokio tai reagavimo į tinkamą laikotarpį. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti ponę Miller darbo, padėkoti jai. Na, mane neramina. Ir štai kas, ir kritok iš tai, kas manau, kad reikia supaprastinti e, strateginių planų reglamentų taikymą. Na, netrodo, kad e, šis planų reglamentas bus taikomas paprasčiau, jeigu horizontalų reglamentą pateiksime, perkelsime į E, tą straipsnį, kur kalba eina apie mokymo agentūrų veiklą. Aš manau, kad regionių planų gyvendimą planai turėtų išlikti mano rengiamame pranešime, o kai dėl O kai dėl to, kas kokius laikotarpius reikėtų e, renkti ataskaitas, e, tai taip, kas keliarius metus reikėtų tai daryti, tai yra administracinis klausimas. Aš manau, kad reikėtų viską suformuoluoti taip, kad valstybės narės reikalui esant e, galėtų gauti daugiau laiko ir nebūtų baudžiamos. Na, prie dar Prieš pabaigiant, pateiks, paminėsiu, kad turėsiu pakeitimų dėl krizių rezervo tarkim, tam, kad nepanaudotas lėšos galėtų būti perkeltis į kitus metus ir nenubausti, nauda, parama nepasinaudoja ūkininkai, jie galėtų ją pasinaudoti kitais metais. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Müller, kolegai Müller už puikų darbą, tikrai buvo nelengva, suprantu. Juolab, kad šis komisijos pasiūlymas E, apima daugybę aspektų, daugelis funkcijų dabar gražinamas į valstybių narių kompetenciją. E, beje, pateiksiu pakeitimų dėl štai kokių aspektų. Pirmiausia, dėl mokėjimo ir valdymo mechanizmo. Valstybės narėse turėtų būti e, viena mokymo agentūra arba bent jau toje pačioje valstybė narėje mokymo agentūros turėtų koordinuotis tarpusavyje, nereikėtų viską palikti regionų kompetencijai. Be to, reikėtų ypatingą prioritetą skirti BŽP strateginiams planams, o krizių rezervas e, turėtų tikrai pasitarnauti sektoriui krizės atveju. Taigi reikėtų numatyti pakankamą finansavimą krizių mechanizmui, kuriuo būtų naudojamasi tik tais krizių atveju. Ir kitas dalykas - sankcijos. Tarkim, jeigu kalba eina apie paklaidas dėl nedidelių sumų, tai nereikėtų taikyti sankcijų, tačiau nesutinku su antru e, elementu, tai yra, kai reikalavimai būtų siemi su plotais. Taip, aišku, reikėtų vykdyti kontrolę, remintis riziką, grindžiant rizikos principų, taip pat reikėtų pasitelkti ir valstybinio, atsiprašau, komisijos atliekamą palidovinę. Um, e, E, kontrolę. Na, jų kalba eina apie PŽP ir jeigu reikia apsiriboti vieną minutę tik tais aptariant tą temą, kuri mus liečia, tai e, galim iš viso nustoti dirbti, nes nėra laiko diskutuoti nei komitete, nei plenarinėje sesijoje, nei kur. Wypowiadał się pan dwie minuty. Pani poseł Aguilera. Ponas Lopes Agilera. Dar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti Miller už jos pranešimą. Na, be abejo, čia yra įdomių pasiūlymų, tačiau, um, kad, na, norėčiau trumpai apžvelgti tuos aspektus, kurie mane neramina tiek komisijos pasiūlyme, tiek ir Miller pranešime man nėra pakankamai aišku štai kas. Ir konkrečiai E, mokėjimo agentūrų vaidmuo. Aišku, regionai turi vaidmenį ir nereikėtų e, jo ignoruoti reformant BŽP. Na ir aš manau, antrojo ramščio srityje jiems tenka svarbus vaidmuo, svarbu, kad išliktų e, mokymo agentūros, jos būtų koordinuojamos nacionaliniu lygiu, bet taip pat reikėtų aiškiau apibriežti tą vaidmenį, kurį visuomet vaidino antro e, ramščio srityje regionai ir nereikėtų panaikinti šio vaidmenens, kas dabar numatyta komisijos pasiūlyme ir Müller, ponios Müller pasiūlyme tai taip pat nėra pakankamai aiškiai apibriešta. Na, pona Rampa dar palėtė vieną klausimą, kuris rūpi ir man. E, paslaugos eksploatavimui. Aš manau, kad e, reikėtų ponios Miller pasiūlyme e, pažengti toliau. Tai yra paslaugos, kurios yra labai naudingos, jos, joms ateitie teks ypatinga svarba. Ir manau, kad e, reikėtų išryškinti labiau kai kurios aspektus, pateiksiu pakeitimų tam, kad e, e tas paslaugos nesusilpnėtų. O dėl kontrolės tikrai reikia keisti situaciją. Visiškai nepriimtina, kad dėl administracinės klaidos. E, ūkininkai ko net trejus metus gali likti be paramos. Reikia keisti kontrolės sistemą, tačiau tikrai neprimtina, kad dėl administracinių klaidų, už kurias dažniausiai nekalti patys ūkininkai, ūkininkai dviejus, trijus metus nebegaus paramos. Aš manau, kad tikrai reikia ištaisyti šią padėtį, nes kitaip e, viskas bus neskaidru. Ponas Poselis. Oui, merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė Ponas Agnių, man labai įdomus buvo. Yes. Andrew. Oh, it's the usual Andrew. confusion between Agnew and Andrew. Andrew ir Agnew visuomet yra labai įsivelia klaidų. Panašios pavardės. Ponas Andrew. Man labai nemalonu, kad jūs mano <laughs> pavardę maišote su pono Agnew pavardę. Mm. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikite man žodį. Aš savo ruoštų irgi norėčiau pasveikinti, padėkoti Ulrikai Müller už parengtą pranešimą tokiu sudėtingu laikotarpiu. Ir kaip buvo pasakyta, aš ne, laiko, kadangi nedaug trumpai kalbėsiu, aš palankiai vertinu tai, kas yra siūloma dėl kontrolės, kad būtent būtų numatytos vienodos taisyklės. Vienodos taisyklės ir dėl kontrolės, ir dėl sankcijų nes šiame šioje reformos, šiame reformos projekte reikia tuos, tas taisyklės suvienodinti. Dėl krizių fondo nedaug kas pranešime kalbama apie bendrą rinkos organizavimą ir tai, ką sakė ponia Garcija, aš manau, kad reikia daugiau galbūt skirti dėmesio krizių rezervui. Ir taip pat reikia supaprastinti procedūras. Taip mes matome audito rūmų ataskaitą ir kas ten yra siūloma, kad būtent ta procedūra turi būti supaprastinta, bet mes turime būti budrus ir e, pritarti ponios Ulrike Müller pranešimo siūlymams. Ačiū ponui Andriu, o dabar ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelios trumpos pastabos apie šiuos pasiūlymus, kuriuos aš sveikinu, manau, kad jie geri. Pirmiausia, dėl tiesioginių, dėl, dėl mokėjimo agentūrų. E, mokėjimo agentūra turėtų dirbti ūkininkų labai pirmiausia, bet taip pat e, ji turi, turi teikti par, par patarimus ūkininkams prieš jie, jiems ruošiant prašymus dėl finansavimo, nes labai dažnai tie prašymai uh, yra labai biurokratiniai dokumentai ir sudėtinga ūkininkams juos teisingai užpildyti ir pateikti. Ir aš norėčiau, kad būtų parengtas bendras standartas visoje ES. Taip pat tos patariamosios paslaugos. Jos turi būti prieinamos ūkininkams, nes mano nuomonė, tai yra labai svarbu valdant ūkius tokiu būdu, kad ūkininkai nepadarytų administracinių klaidų ir nebūtų už tai baudžiami sankcijomis. Kalbant apie baudas ir sankcijas ir vėluojamus mokėjimus ūkininkams, norėčiau pateikti štai kokį pasiūlymą. Jeigu ūkininkas gauna išmoką vėliau, tai tada turi būti taikoma, taikomi delspinigiai ir tada ūkininkas turi gauti delspinigius, jeigu negavo laiku uh, išmokos, nes dažnai jam tenka mokėti baudas, jeigu jis kažką netinkamai padaro, valstybė tų baudų tai nesumoka ūkininkui. Aš irgi norėčiau padėkoti e, poniai Müller už puikiai parengtą pranešimą. Pranešėja čia siunčia labai aiškus signalą. ES turi būti patikima, ypač kai ištinka žemės ūkiai krizė. Ir labai svarbu, kad būtų numatytas tinkamas krizių valdymo mechanizmas ir kad tai, tai ne, ne, nereikštų, kad nutraukiamos tiesioginės išmokos. Taip pat labai svarbu, kad kontrolė būtų užtikrinama rizikos pagrindu, kad sankcijos ir nuobaudos būtų skiriamos tik tais atvejais, jeigu pasikartoja tos klaidos, o ne pavienių klaidų atveju. Taip pat administracinė našta turi būti sumažinama, tai yra didžiulis prioritetas ir šiandieną, kalbant apie darbų terminus, tai tikrai yra daug e, problemų. Aš manau, kad turime paskubėti, kad šis pranešimas greičiau patektų į plenarnį posėdį. Ir iš tiesų matome, kad bendradarbiavimas tarp pranešėjų vyksta ir labai svarbu, kad tie trys elementai būtų galiausiai įtvirtinti, tai yra svarbu ūkininkams. Taigi, dėkoju. Ponas Hausling. <clears throat> Ačiū, poniai Müller. Mane šiek tiek trikdo tai, kad jūs savo pranešime jau pritarėte naujai sistemai. Manau, kad reikia e, pamatinės diskusijos apie tai ir prasminga būtų renacionalizuoti BŽP, jūs su to susitaikėte komitete. E, praktiškai mes nepaliekame savo jokios veikimo laisvės ateičiai <clears throat> ir ateityje. E, kai komisija pateiks kokį nors pasiūlymą, mes jam pritarsime, tik šiek tiek mėgindami pakeisti. Manau, kad mums reikia esminio pobūdžio diskusijos, kuri nevyksta. Taip mums reikia užtikrinti stebėseną e, ir apie tai kalbėti, tačiau e, taip pat e, reikia ir veiksmingos kontrolės ir reikia įrodyti, ar pasiūlymai iš tiesų gali tokią kontrolę užtikrinti. Manau, kad pirmiausia reikia pasiekti, kad visose valstybėse narėse būtų taiko, laikomasi vienodų stebėsenos standartų. Krizių fondas yra reikalingas, tačiau kaip jo lėšus yra naudojamos ir turėtų būti naudojamos ir kada jis pradės veikti, apie tai reikia diskutuoti. Kryžių vyks įvairių, timiausių e, metų daugiau ne tik finansinių, tačiau klimato kryžių reikia pakalbėti, diskutuoti apie tai, kaip e, mus reaguoti į tas krizės. Jūs siūlote remti e, viešųjų ryšių priemonės. E, e, žinote, kad Vokietijoje, ponė Miulė, dėl to kilo nemažai e, triukšmo. Buvo atsisakyta tų visuomenės informavimo priemonių, jūs vėl siūlote imti jas taikyti. Manau, kad vartojimo informavimo, e, vartotojų informavimo funkcijos tikrai negali prisimti komisija ar kas nors kitas. Mes turime tą padaryti, taigi jūsų tas pasiūlymas dėl visuomenės informavimo, manau, neprimtinas. Ačiū. Panas Agniu, atsiprašau pirmininkė, kad e, šiek tiek anksčiau bandžiau pasisakyti, įsivaizdavau, kad tikrai pasakėte mano pavardę. Uh, Man labai buvo įdomu išklausyti panos Ulrikės, jie įdėjo labai daug darbo ir čia yra du pranešimai - veiklos rezultatų ir auditorių ataskaita taip pat yra parengta. Audito ataskaitoje viskas labai paprasta, nes ūkininkas tiesiog, pavyzdžiui, pagal X sistemą gauna išmokas ir reikia išsiaiškinti, kad jis negautų daugiau nei numatyta, negautų X. Ir toliau kodėl ji nori dviejų metų laikotarpio. Man atrodo, čia yra kur kas sudėtingiau, kalbant apie veiklos rezultatų ataskaitas. Veiklos rezultatai, kaip jie vertinami, ar daugiau bičių buvo pievoje, ar kažkas, kaip įvertinti tą veiklos rezultatą. Tas pats pasakytina apie gryną vandenį, pavyzdžiui, ar tas vanduo tapo švaresnis numatytoje zonoje, ar dirbožėmio erozija mm, pagerėjo situacija, ar gyvūnų gerovė pagerėjo ir taip toliau. Kas tai įvertins ir galiausiai CO2 sumažėjo ir kas įvertins tokius e, rezultatus. Man susidaro įspūdis, kad taip, ponė Müller. Jūs suprantate, kad tai nemažai kainuos, bet aš norėčiau pasakyti, kad netgi kas dviejus metus tą darant, vis tiek tai kainuos labai daug. Ačiū. Pani prezident Maginės. Nemaginės. Ačiū. Pirmininkė, turiu vieną klausimą ir dar prieš tai padėkosiu Ulrikai už atliktą darbą. Klausimas dėl ūkininkų, pat, ūkininkams skiriamų patarimų ir iš strateginio plano reglamento tai turėtų būti perkeliama kaip ir į horizontalų į reglamentą. Norėčiau išsiaiškinti, kodėl tas siūloma padaryti ir pono Agnių komentarai tikrai stebėtina, bet ir aktualūs. Būtent kaip mes įvertinsime, kiek prisidėjome prie aplinko, švaresnės aplinkos ir panašiai, ir galbūt auditorumams iškelsime tą klausimą, kai su jais bendrausime šiandien popietinėme posėdėje. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Kollegin Müller. Und ich, äh Dėkuoju, ponė Primkė, dėkuoju ir kolegijai Müliai. Na, tikrai puiku, kad e, turime tokią pranešėją, net, e, kuri iš tikrųjų yra e, aktyvi ir viską vertina iš ūkininko perspektyvos. Rengiant pranešimą, tai labai svarbu. Dėl kolegos Hosler pastabų, dėl e, rezultatų modelio, tai aš manau, kad reikėtų apie tai kalbėti vėliau. Na, gal visi turime sutarti dėl to, kad ką be pasiūlytų komisija, labai svarbu, kad e, būtų formuojama bendra žemės ūkio politika. Bendra, štai tai yra tas raktinis žodis, nes e, taip, Yra ir minčių, kaip išgelbėti BŽP, o dėl kontrolės sistemos ir tikslumo, tai kol kas palaikome pokalbis ir aš manau, kad pane Miller atsižvelgs mūsų siūlymus. Buvo minėta, kad reikėtų derinti kontrolės standartus, tačiau kai kuriuose valstybės narėse kartais reikštų, kad reikėtų mažinti standartus. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, plotai kvadrato tiks, metro tikslumu matuojame. Intelektualių požiūrių gal ir įdomu, bet praktiškai tikrai nesąmonė, nes taip per mm, galbūt palidovinės technologijas viską gali tiksliai kontroliuoti, tačiau praktiškai tai kam reikia. Na ir pavyzdžiui, kai važiuoji su gulstuku į, į laukus ir bandai tenais viską matuoti, ar, tai, ar teisingai viskas daroma, ar žolė teisingai auga, ar ten gyvuliai teisingai šermi, tai aš manau, kad kad nereikėtų perlenkti e, lasdos ir gal kai kurios kontrolės standartus netgi reikėtų susiaurinti. Tiesiog galvojant apie ūkininko labą, kuris turėtų būti mūsų viso politinio intereso centre. E, hvala za besedo, najprej čestitke. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Ulrike dėl puikaus pranešimo. Pagrindinė dilema yra štai kokia. Ar pasirinktume šią ar kitą koncepciją? Manau, kad šiaip būtų jau reikėję pradėti anksčiau kalbėti apie pono Dorfmano rekomendacijas ir tuomet būtume galėję nešti intensyvesnį indėlį į šį pranešimą, aktyviau prie jo prisidėti, kas leistų pagerinti komisijos pasiūlymą nes kitaip e, viskas išeis žemės ūkio sektoriaus nenaudai. Kaip ten bebūtų, aš palaikau šį pranešimą, pavyzdžiui, numatytą dvi metį ataskaitų teikimo laikotarpį, nors man būtų labiau patikę galbūt tri, ataskaitų rengimas kas trejus metus. Kaip ten bebūtų, uh, manau, kad komisija turėtų formuluoti labai aiškius pasiūlymus, o mes jau savo ruoštų priimtume sprendimus. Na, reikėtų bent jau dviejų metų perinamo laikotarpio, būkime realistais. Na ir tik tais 23 e, metais galima bus pradėti praktiškai gyvendinti šią naują politiką. Kai kalba eina apie um, force major, uh, e, stikinės nelaimės, tai tikrai reikėtų atsižvelgti į tai, kad jos vyks, na, tarkim, reikėtų atsižvelgti ir į tokias nelaimės, kaip kad pavyzdžiui, e, jeigu prarandamas šeimos narys, kuris dirbo ūkyje. E, taip, galvėkime ir apie žinių perdavimą, skaitmeninimą. Be visų šių e, gebėjimų ūkininkams bus sudėtinga. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelias pastabas turiu. Pirmiausia, noriu padėkoti ponė Müller už atliktą darbą. Norėčiau grįžti prie krizių rezervo. E, neseniai kilusi pieno krizė, puikiai žinome, kiek kainavo, daugiau nei tris kartus, nei tie 400 milijonų numatytų. Taigi turime numatyti krizių atveju daug didesnės sumas žemės ūkiui. Ir pakeisti mm, e, vykdomuosius teisės aktus deleguotaisiais teisės aktais, mes turime kaip parlamentas vis tiek išlaikyti galimybę stebėti ir kontroliuoti žemės BŽP priimamus sprendimus. Ačiū, pirmininkė. Kolegės Ulrikės Müller pranešime siūloma e, vadovautis bendrais principais, pritaikant, pavyzdžiui, įvairias sankcijas, e, jeigu nesilaikoma nustatytų sąlygų komisijos siūloma e, sistema, siūloma supaprastinti jam, taip pat užtikrinant kontrolę, pritaikant nuobaudas ir susigražinant išmokas, reikia vadovautis tą pačią sistemą. Taip pat reikia užtikrinti ūkininkams didesnį teisinį aiškumą dėl krizių rezervo. Bendradarbiausime su Rikardo Santuš tam, kad krizių rezervas būtų padidintas 400 kad ta 400 milijonų suma būtų padidinta ir kad būtų galima jį pastelti greičiau nei klasikiniais atvejais. Aš čia pirmiausiai turiu omenyje e, grėsmių valdymo kriterijus ir čia mes pasitelkę omnibus reglamentą pasiekime nemažai pažangos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau, pirmiausia, žinoma, padėkoti Ulrikiai už parengtą pranešimą ir jo pristatymą šiandien ryte. Pritariu daugumai jame siūlomų principų dėl supaprastinimo, administracinės naštos sumažinimo, kadangi komisija mums nesiūlo e, pakankamų elementų. Šiuose srityse noriu grįžti taip pat prie krizių rezervo. Krizių rezervas turėtų būti e, finansuojamas iš bendrojo biudžeto tik e, kaip siūlo pranešėja, tačiau turi būti jam uh, E, numatyti papildomi pinigai, o nepaimami iš pirmojo ramščio, turime labai atidžiai stebėti ir užtikrinti, kad galėtume sureaguoti į tą didelį skaičių krizių, su kuriomis mes susidurėme. Ponios ir ponai, daugiau nėra užsiregistravusių kalbėti. Tokiu būdu paprašysiu Europos komisijos atstovo pono Mengelės dabar tarti žodį. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo padėkos žodžio poniai Müller už pranešimo projektą, kurį ji parengė. Norėčiau už tai vertinti jos atvirumą, pasirengimą diskusijoms per įvairius e, sustikimus su, su komisijos atstovais. Turėjome galimybę išsamei pristatyti reglamento nuostatas, tai tikrai yra geras pagrindas e, tolimesniems pokalbėms, kas yra horizontalus reglamentas. Tai yra teisėkuros aktas, e, kuriuo reglamentuojamas bežiaupė valdymas, e, apibrėžiamas įvairių institucijų, tarnybų, komisijos vaidmuo stebėsinos. Šis reglamentas yra būtinas, jis yra šiek tiek techniškas, sudėtingas, ten kalbama apie finansinės procedūras ir priimamus sprendimus atitinkamuose kontekstuose. Dėl šios priežasties, tarp kitko, mes ir manome, kad reikia šį horizontalų reglamentą keisti kuo mažiau, nes tai iki šiol gerai pasiteisinusi priemonė, ją pasitelkus sumažėjo klaidų skaičius. Todėl mes ir E, apsiribojame tuo, kad šio reglamento tekstas turėtų būti tik tai pritaikytas naujai politikai, e, kuri bus e, įtvirtinta strateginio planavimo reglamente. Taigi mes nenorime keisti jau pasiteisinusių priemonių. Pavyzdžiui, vienas klausimas susijęs su informacinėmis priemonėmis. Vienintelis dalykas, E, kurį siūloma pakeisti šiame pranešime, tai yra <clears throat> perkelti tinkamas nuostatas iš vieno straipsnio į kitą. E, tos nuostatos e, reguliuoja, egzistuoja iki šiol ir nieko bendro neturi su CMA mechanizmu. Taigi iš esmės niekas nepasikeistų. Dabar norėčiau sureaguoti į kai kurios minėtus aspektus ir kitus punktus, kuriuos identifikavau skaitydamas pranešimą Daug e, kalbama apie strateginio planavimo reglamento apibrieštis, tai būtų galima į jas gilintis, e, tačiau e, reikia pasakyti, kad šis reglamentas yra grindžiamas senuoju atitikties požiūriu ir nebūtinai atitinka komisijos pasiūlymus dėl naujo horizontalaus reglamento valdymo E, institucijų. Žinau, kad straipsnių eilės tvarka buvo pakeista, e, taigi apie tai taip pat galima diskutuoti ir tikrai galima kelti klausimą, ar reikia tą padaryti. Vis tik tai įvyko vienas pokytis, e, kuris mums kelia nerimą, pagal kurį koordinuojančioms institucijoms yra suteikiamas pakankamai rimtas valdymo įgaliojimas Koordinuojančios institucijos valstybėse narėse egzistuoja tik ten, kur veikia daugiau nei viena mokėjimo agentūra ir jos atlieka tik koordinavimo vaidmenį, politinio vaidmens jos neatlieka ir tikrai aš nemanau, kad jūs to politinio vaidmens norite joms e, suteikti, jūs norite, kad būtų atsižvelgiama į atskirų regionų atsakomybės sritis, jas įtraukti į mūsų politinius sprendimus, o tarpu e, šiuo pasiūlymu e, e, būtų atitinkami galiojimai suteikiami centralizuotam lygmeniui institucijai, kuri iki šiol tokio vaidmens niekada netliko, taigi reikia tai iš naujo vertinti. Taip pat nuostatos dėl valdymo institucijos ir E, ūkininkų konsultavimo tarnybų yra perkeltos iš strateginio reglamento į horizontalų reglamentą, tai yra nieko baisaus, tačiau reikia paminėti, kad šios dvi nuostatos yra įtrauktos į strateginio planavimo reglamentą ir mm, visiškai nieko bendro neturi su strateginio planavimo proceso politiniu kontekstu. Nekarta buvo paminėta E, galimybė teikti kas dviejus metus e, rezultato ataskaitas. Šis pasiūlymas mums kelia didelį susirūpinimą, nes rezultatų ataskaitas yra labai svarbios e, <clears throat> lėšų tinkamumo procedūrai užtikrinti, o ta procedūra yra vykdoma kartą per metus, todėl ta patikinimo deklaracija e, šiuo atveju, kuri vyksta pagal nustatytą tvarką, negalėtų būti e, suteikiama, taigi siūlau e, persvarstyti šį <clears throat> savo pasiūlymą dar kartą. Atskirimo pasiūlymas, atsėjimo pasiūlymas buvo minėtas ne kartą. Tai turbūt e, yra, e, šis jūs pasiūlymas turbūt yra susijęs su dabartinė nesena krize, kuomet krizių rezervų nebuvo galima pasinaudoti. Mes siūlome tokį žemės ūkio rezervą, kuris būtų kaip atskira biudžeto eilutė, atskiras biudžeto straipsnis. Ir e, kuris apriektų visus turimus fondus, kuriais galim pasinaudoti kilus krizėms ir siekiant suvaldyti situaciją rinkoje. Klausimas, kiek lėšų tame rezerve turėtų būti, yra politinis. Mes pasiūlėme mažiausiai 400 milijonų. O tas mažiausiai reiškia, kad biudžetą tvirtinanti institucija gali numatyti daugiau. Taigi nesvarbu, ar tai būtų 400 milijonų ar kiek pinigų būtų, jeigu jų nepakaktų, būtų galima tą rezervą papildyti, tą sprendimą reikia priimti biudžeto tvirtinimo procedūros e, kontekste, tačiau būtų kontraproduktyvu grįžti prie vadinamojo krizių rezervo, nes e, e, rinkų reguliavimo priemonės vis tiek reikėtų finansuoti iš kitų lėšų, taigi nėra jokios prasmės čia kažką keisti. Galiausiai vis tiek reikės užduoti savo klausimą, kiek pinigų būtų galima skirti ir numatyti rinkų ir krizių valdymo priemonėms. Ir Klausimas, ar tos lėšos bus e, patalpintos į kryžių, kryžių rezervą, žemės ūkio rezervą, tik tai atitraukia jūsų dėmesį nuo esminės svarbos klausimų. E, dėl e, finansinių lubų atsisakymo šio pasiūlymo mes nelabai suprantame, reikėtų išsameu aptarti nes tos virštinės ribos yra labai svarbios biudžeto valdymui. 305 reglamento straipsnėje siūlote žodį or patei, pakeisti žodžiu ent, tai yra labai rimtas pakeitimas potencialiai. Tačiau galbūt siekiant bendrai pagerinti 35 straipsnio nuostas būtų galima jam pritarti, siekiant uh, patikslinti tam tikras nuostatas, kurių reikšmė nėra visiškai aiški, mes jau aptarėme šią galimybę su valstybėmis narimis, galbūt rasime sprendimą šiame kontekste. <clears throat> Norėjote, kad e, ūkininkai pagal e, naujas e, sąlygų nustatymo priemonė susilauktų mažiau baudų, sankcijų ir tas tai smarkiai padidintų apreptinį. Šiuo metu išimtis yra numatytas tik tai žalinimui ir e, mūsų vertinimu e, tas pasiūlymas neatitinka mūsų e, siekio daugiau dėmesio skirti aplinkosaugą, nieko nesakysiu apie įgyvendinamosius ir deleguotosius teisės aktus. Tai yra instituciniai aspektai, kuriuos veikiausiai aptarsime per paskutinį trilogą, nežinome, kada jis vyks, nes taryba ir E, parlamentas labai daug ginčiasi dėl atskirų institucijų vaidmens šioje srityje. Dar jeigu suteiksite vieną e, minutę, e, pakomentuosiu kitus aspektus. Nenugalimoji jėga atsisakėme šios nuostatos, nes manome, kad toje sistemoje, kurie vadovavimėsi subsidirimo principu, nereikia europinių lygmenių išsamei šios aplinkybės reglamentuoti, jeigu norėtumėte įtraukti tinkamą nuostatą, kad pavyzdžiui, rimta e, gamtinė nelaimė ar ūkininko mirtis galėtų būti laikoma nenugalimosios jėgos aplinkybė, mums dėl to nekiltų problemų. Pone Holbuch e, kalbėjo apie vystimosi politiką. Aš e, norėčiau, kad aptartume šį klausimą strateginio planavimo reglamento kontekste, nes būtent čia yra primami sprendimai. Horizontalusis reglamentas yra techninio pobūdžio skirtas valdymui susijęs su institucijomis, procedūromis, bet ne su politiniais sprendimais ir tikrai nieko bendro neturi su e, išorės politika ir tas klausimas čia keliamas netinkamai vietoje, reikia aptarti, tačiau reikia aptarti svarstant strateginį planavimą reglamentą. N plus 2, N plus 3 perinamas laikotarpis, anksčiau buvo taikomas N plus 2 laikotarpis, tai reiškia, kad kaimo plėtros srityje valstybės narės gautų dviejų metų perinamą laikotarpį išleisti pinigus per e, dviejus metus nuo įsipareigojimų patvirtinimo. E, dabar komisija siūlo matyti trijų metų perinamą laikotarpį, nes buvo tikima, kad e, skirius valstybėms narėms daugiau laiko būtų galima e, sutrumpinti nepanaudotų lėšų, sumažinti nepanaudotų lėšų e, sumas, tas vadinamasis RAL. Tačiau konstatavome, kad kuo daugiau e, skirsime laiko nacionalinėms institucijoms, mokėjimų agentūroms, tuo daugiau laiko joms prireiks lėšoms įsisavinti, todėl ir grįžome prie dviejų metų pernamo laikotarpio, nes tam tikras spaudimas tikrai galėtų paskatinti pastangas lėšas įsisavinti, nes tai yra labai svarbus biudžeto valdymo aspektas. Pone Gilera kalbėjo apie mokėjimo agentūrų vaidmenį ir būtinybę jį aiškiau apibrėžti. Kaip minėjau pradžioje, mes nedaug ką čia pakeitėme. Manau, kad mokėjimo agentūrų vaidmo yra aiškus E, kaip e, kryštolas ir visi jį puikiai supranta, reikia tik tai pritaikyti jį prie naujos politikos, e, turime kurti mokėjimo agentūrų tinklą, galbūt galėtume apie tai pasikalbėti ir įvertinti techninius aspektus, dėl kurių kyla klausimai ir kuriuos reikėtų pakeisti ir pagerinti. Kalbėjau apie informacijos priemonės, čia niekas nesikeičia, mes esame pasirengę uh, ir toliau intensyviai diskutuoti šią temą ir e, pasiekti kuo geresnių rezultatų proceso eigoje kartu su jūsų komiteto nariais. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Papildomą klausimą noriu užduoti panas Agnių. Pirmininkė, dėl vedimo tvarkos. Norėčiau iškelti klausimą. Du kartus aš girdėjau tos angliškus du žodžius, kurie maišomi yra du kartus per metus, du kartus per metus. Arba kasmet. Vienas reiškia kas dviejus metus, kitas reiškia ka, per, kas pusmetį. Žmonės vartoja tos terminus, nesuprasdami, koks didžiulis yra skirtumas tarp šių dalykų. Labai gaila, kad žmonės nesupranta šių žodžių skirtumo anglų kalboje. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób poprosimy Panią poseł sprawozdawcę. Pani poseł, bardzo proszę. Pranešėjai žodis. Dėkoju už visus pasisakymus, dėkoju ir komisijos atstovui. Aš manau, kad reikalingas tvirtas pagrindas tam, kad ir toliau galėtume tarpusavį aptarti dar neišsiaiškintus klausimus. Na taip, aišku, parlamente gal nuomonės gali išsiskirti, bet bandysime kiek įmanoma į viską atsižvelgti. Na, laiko mažai, todėl tikrai nesugebėsiu tinkamai sureaguoti į visus klausimus ir pasisakymus. Šiaip mm, esu tikrai pasirengusi tam pribendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, nes svarbiausia tai tikslas supaprastinti e, administravimą. Taigi lauksiu pakeitimų Na ir be abejo, diskutuojant, bendraujant ir su kitais pranešėjais dėl kitų pra reglamentų, dalyvausime dialoge tam, kad iš tikrųjų e, šis horizontalus reglamentas e, tinkamai takotų strategiją, strateginius planus, o šiaip dėkoju už vykusias diskusijas. Dėkoju. Taigi, E, Pakeitimus galite teikti iki gruodžio 3 dienos. 15 valandos. Dar kartą pakartosiu iki gruodžio 3 dienos 15 valandos. Dėkoju pranešėjai, taip pat visiems prisidėsiams prie diskusijų. Dabar galime perėti e, prie kito darbo tvarkės punkto. Beje, mes esame išplatinę dokumentą. Jį gavau ir aš, tai yra ponio Tajani, parlamento pirmininko pavedimų parengtas dokumentas. Ir ten atkreipiamas dėmesys susiję į problemą susijusi su sektorinėmis programomis. Taigi kalba eina apie um, komitetų įgaliojimus. Aš tikiuosi, kad visi gavote mano minimą dokumentą. Tai iš ties svarbu. <clears throat> Na, šiaip jau tikslas yra bent kiek įmanoma paspartinti darbus. Manau, kad e, koordinatorių ir uh, um, pranešėjų tarpę galėtume tai aptarti, o dabar dar tiesiog, dar tiesiog norėjau trumpai atkreipti dėmesį į šį dokumentą, tai kad jis egzistuoja, o dabar perikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra paramos taisyklių nustatymas. Tai yra ta parama, kurią turi teikti valstybės narės, kalba eina apie strateginių planų sudarimą ir tolimesnį reformą. Mm, nemažai komitetų turi patariamai balsą, pavyzdžiui, Envi, bet Envi komitetas, e, kiek teko girdėti, nusprendė e, nerenkti savo atskiro pranešimo, atskiros nuomonės. Mm, nors šiaip galbūt kitose komitetuose dar bus rengiamas nuomonės žodis pranešėjai. Prašau. Pone Garcija. Dėkoju, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams. Taip pat norėčiau padėkoti ir uh, Europos komisijos atstovams, nes uh, E, palaikote tamprius ryšius, bendradarbiavote su mumis. Tai buvo tikrai e, svarbu rengiančiai pranešimą, nes e, pranešėjai susiduria su nemenkomis problemomis dėl to, kad laiko mažokai. Na, beje, kaip nurodė ir komisija, ir taryba, mm, tikrai dėjo daug pastangų e, rengiant savo poziciją dėl šio dokumento. Taip pat e, daug dirbo ir lobistai, be abejo, jie buvo ir su manimi susitikę, nesikė, daugelis jų atstovauja e, profsąjungoms, sektoriams, ar mane klauso ar ne. Kaip ten bebūtų, noriu visiems padėkoti. Savo pasisakymą pradžioje tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad yra trys pagrindinės ašės, kuriomis remdamasi rengiau šį pranešimą. Pirmiausia, reikėtų, kad būtų pakankamas biudžetas BŽP. Aš manau, kad tai yra pagrindinė problema. Šiuo metu vyksta darybos tarp tarybos ir parlamento dėl daugiametės finansinės programos. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų susijusių su BŽUP. Antras dalykas, kalbant apie laiko terminus, Mm, taigi dabar e, siūloma atidėti strateginių planų taikymą, kol jie bus patvirtinti, tam, kad valstybės narės turėtų tinkamą laiko, e, pakankamai laiko e, strateginiams planams suremti siūlomas medata yra 23 metai, nes tikrai yra pakankamai sudėtinga parengti tuos planus ir tikrai nesinorėtų, kad kiltų pavojus, jog bus vėluojama išmokėti išmokas gamintojams. Na ir kitas dalykas - BŽP politikos bendri elementai kaip jau minėjau, um, kitame posėdėje, o taip pat ir diskusijų metu mūsų komitete esu minėjęs, kad mane labiausiai neramina štai kas. Mes turime pasiekti, kad šie strateginiai planai būtų parengti kiek įmanome greičiau ir jie turi būti parengti taip, kad nuo pat pradžių jie būtų bendri. Na ir taip galimėsime užtikrinti, kad BŽP politika bus bendra ir ateityje. Taigi reikia parengti visą eilę um, rodiklių, parengti bendrus tikslus tikslus, o taip pat ir specifinius tiklus. O kai kalba eina apie tikslus, tai manau, kad mm, taip aš siūlau. Um, nustatyti bendrus tikslus, jie paminėti sutartyčių 39 straipsnėje, taigi tai yra aprūpinti gyventojus maistu, įperkamomis kaitinomis, tai yra pagrindinis e, leitmotyvas. Na ir iš tikrųjų Taip pat reikia pasižiūrėti, kokius bus tarptautiniai santykiai, kokiu galimybių turi ES. Taigi reikia pasirūpinti, kad gamintojai, ūkininkai turėtų pakankamas paimas. O kalbant apie vartotojus, tai labai svarbu, kad tas nuošimtis nuo pajamų, kuriuos vartotojai skiria iš savo biudžeto e, maisto produktams pernik neišauktų. Buvo daug kalbama apie tą nuošimtį nuo pajamų, kuriuos, kurį uh, vartotojai skiria maisto produktams ir tai, kad šios, šis nuošimtis ne, neauga, tai yra bažupų nuopilnas. Nu, kalbant apie specifinius tikslus, kuriuos siūlo. Um, Komisija tai siūlo užbraukti vieną tikslą, nes jis faktiškai nelabai atsiliepia BŽP. Taip, Taip, maisto švaitimas. Šį tikslą reikia išbraukti. Taip, svarbus dalykas, tačiau nemanau, kad tai atsiliepia BŽP. O kai dėl moterų e, dalyvavimo žemės ūkio politikoje reikėtų išbraukti šį tikslą. Tai aišku, moterų dalyvavimas apskritai yra nepaprastai svarbi tema, ypač galvot apie teisės. Tai siūlau tą tikslą įtraukti, nes be kita ko tai leis kovoti ir su tuo, kad žmonės neišvyktų iš kaimo vietovių, e, tai leis kovoti ir su demografinės problemomis. Turime problemą ponai ir ponios, Europa sensta ir jaunos moteris negimdo vaikų, gyventojų skaičius mažėja, taigi reikėtų spręs, kalbėti apie šios klausimus. O dėl e, rodiklių įtrauksiu launojus rodiklius dėl moterų, taip pat e, miškų, medžių indėlį į um, oro švarinimą ir atitinkamas priemonės. Na, o dar Europos komisija siūlo įtraukti naujų rodiklių per deleguotus teisės aktus. Uh, Dėl apibrieščių, na, tai dėl to dar teks padiskutuoti, pavyzdžiui, e, nuolatinės e, pievos, e, ūkininkas, nauji ūkininkai. Aš manau, kad dar teks nemažai dėl šių apibrieščių padi, padiskutuoti. ekologiškai kuninkaujantis ūkininkas. Tai daug kas turi nuomonę ir valstybės narės, ir lobistai, taigi tikrai teks nemažai dėl šios apibriešties padėkoti. Dar siūlau pakeisti komisijos pasiūlymą. Ji, manau, kad E, ūkininkai apibriežti reikėtų labiau susijęsti su ūkinė veikla, žemės ūkiai, o taip pat ir šeimų ūkiais. Taigi reikia pakeitimų šioje srityje ir aš manau, kad reikia atvirai viską žiūrėti tam, kad apibriežtis būtų kiek įmanoma visapusiškesnė, tam, kad e, e, susilauktų kiek manoma plačiau, platesnio palaikymo mūsų komisijoje. Nuolat naktinės ganyklos. Omnibusų reglamente e, buvo tai jau įtraukta. Na ir aš manau, kad ir komisijos pasiūlyme viskas tinkamai suformuluoti dėl jaunųjų ūkininkų. Na, taip. Na, po DAFO tyrimo jeigu kuri nors valstybė nari, kad 40-45 metai yra e, riba, kuri leidžia dar ūkininkai vertinti kaip jauną ūkininką, nesu labai įsitikinus. Na, ši mintis šovė man galvą, kadangi e, vidutinis am, ūkininkų amžius e, daugiai valstybių narių yra tikrai ko negarbus. Taigi, manau, kad reikia nustatyti tą amžių ir aš manau, kad po savo tyrimų valstybės narės turėtų pačios nuspręsti, kas būtų naudingas, o kad dėl naujųjų ūkininkų. Tai reikėtų apibriešties sutinkamai su uh, pajamos, paramos teikimo uh, principais. Na ir uh, Tai aišku, parama jiems leistų kovoti su kaimų tuštėjimu, kas aišku yra ir tikslas ES. Taip pat siūlau papildomas e, paramos formas prie tiesioginių išmokų, taip pat, pavyzdžiui, darnumas turi būti įtrauktas e, kaip mm, kriterijus, 70 procentų visų mokėjimų turėtų būti skirti pajamų mums užtikrinti ūkininkų pajamoms užtikrinti. Taigi štai tokie mano dokumento e, pagrindiniai elementai. O dėl viršutinių ribų nustatymo, tai iš tikrųjų daug ką neramina šis klausimas ir mano manimo reikėtų privaloma tvarka nustatyti valstybėms narėms galimybę nustatyti savo um, viršinę ribą, kuri neturėtų būti mažesnė nei 1000 eurų. E, ir aišku, ir kitų e, mm, paramos formų, pažiūrėjau, mokėjimai jauniems ūkininkams, ekologiniai mokėjimai ir taip toliau. Na, Galbūt e, žemės ūkio sektoriai ar administracija mano, kad e, komisijos pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į skirtingas gamybos struktūras skirtingose valstybėse narėse ir dėl šios priežasties reikia atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, nustatant viršutinę ribą. Dėl šios priežasties aš manau, kad pačios valstybės narės turi nustatyti tą viršutinę ribą pagal susidarumo principą, bet atvirai žiūriu į jūsų. Um, E, jūsų nuomonė. O kai dėl paskirstamųjų mokėjimo, tai 25 procentai nuo uh, pajamų, ar, o taip pat vidiniams ūkiams iki 30 procentų siūlo valstybėms narėms patiems nuspręsti. Taip pat norėčiau, kad paskirstimas būtų uh, sąžiningas dėl ekos schemų. Siūlome, kad uh, parama pagal uh, šią naują priemonę uh, skirtusi arba nuo to, kas jau dabar numatyta aplinkosaugos ar klimato e, kaitos mažinimo priemonėm žemės ūkio srityje, arba tos priemonės turėtų būti papildomos. Na taip, tos, e, tos e, tos papildomos schemas galėtų būti papildančius. Taip pat manau, kad reikėtų ekologinių schemų kontekste dar numatyti priemonės e, teikti paromą e, ūkių ar ūkių veiklos išsagumą, jeigu šie turi labai teigiamą aplinkosauginį poveikį. Žemės ūkija, pavyzdžiui, kalnuose, kaimo vietovėse, kas likščiau nebuvo pripažinta. Pavyzdžiui, e, buvau pranešėję, kai rengėme pranešimą skirtą oškų laikymui ir vininkystį. Tik aš manau, kad reikėtų grieš, sugriešinti sąlygas ir, pavyzdžiui, e, viena iš gerosios praktikos e, sričių, tai yra aplinkosauginis teigiamas poveikis arba. Mm, na ir pavyzdžiui, yra regionų, kur nėra didelių galimybių, nėra didelių alternatyvų. Taigi aš manau, e, kad e, mytybinis tvarumas, mytybinis darnumas taip pat turėtų būti traktas kaip e, kriterijus. Na, o tai dėl ekologiško žemės ūkio, ūkio ir tolimųjų regionų, tai aš manau, kad čia reikėtų daryti išimtis, pavyzdžiui, sąlyga žalinimas ir taip toliau. Nes jau savaime, jeigu ūkis yra ekologiškas, jis tarsi atlieka savaime žalinimą, O tie uh, e, užrio regionai tiesiog šiaip yra labai skirtingi. O kalbant apie žemės ūkio praktiką, yra numatyta uh, naujų pagrindinių elementų, pavyzdžiui, aktualios aplinkosauginės praktikos ir, pavyzdžiui, 5 procentų riba nuolatiniams ganykloms, taip pat galimybė uh, auginti baltyminės kultūras, o taip pat uh, išimtis. Um, mažesniems nei 10 hektarų ūkiams, tam, kad jie galėtų rotuoti savo gamybą. Toliau, jaunieji ūkininkai, reikia saugiklių tam, kad būtų skirimos lėšos šiai ūkininkų grupiai. Na ir manau, kad labai svarbu į Mm, traukti nuostatą dėl netaikymo atgalinė tvarka. O, o, pavyzdžiui, kaip jau nurodžiau, tie mokymai galėtų būti vykdomi nuo 5-10 metų, o dėl susėtusios paramos, tai uh, siūlau išlaikyti uh, dabartinį lygį, o taip pat 1-2 procentų baltininėms kultūrams, o dėl nacionalinio rezervo, tai iki 3 procentų mokėjimams, kaip jau dabar numatyta. Uh, Na, o kalbant e, apie sektorinės intervencijas, siūlau nuostatą, pagal kurią bus užtikrintamas tinkamas perėjimas e, nuo dabartinių programų prie naujų. Aš manau, kad į tai reikia atsižvelgti. Kai kalba eina apie kitus sektorius, e, schemas, tai iš, siūlau išplėsti tų um, kultūrų paletę, kuri jau numatyta, įtraukiant į ją ir baltyminės kultūras ir taip pat reikia numatyti, parengti operatyvinės programas bei nacionalinės paramos programas. Na, pavyzdžiui, vinkystės sektoriuje arba bitininkystės rytėje jos egzistuoja, o kalbant apie bitininkystę, tai e, penk, nuo 50 iki 25 procentų siūlome padidinti finansavimą. Na ir ankstesnėse diskusijoje buvo nurodyta, kad kai kalba eina apie biudžeto finansavimo padidinimą šiam sektoriui, tai atrodo logiška numatyti tokį didinimą, o kai kalba eina apie daržovės ir vaisius, siūlome mm, mažinti aplinkos klasikinio finansavimo mažymą į komisiją, nes tai nėra labai um, prasminga, 10 procentų aplinkosauginėms priemonėms šiame sektoriuje. Na ir galima būtų numatyti dvi E, priemonės kaip alternatyva tiems dešimtiems procentams. E, na, aš manau, kad tai būtų toks tarpinis sprendimas. Taip pat siūlau įtraukti naujų postumių tam, kad galima būtų koncentruoti gamy, gamintojų veiklą, kad tam, kad jie veiktusi, jungtųsi organizacijas, e, kas leistų uh, koncentruoti jų veiklą. Kalbant apie vininkystę, siūlau um, padidinti paramą investicijoms į naujoves, taip Mm, taip pat reikėtų paremti visas įmonės, ne vien tik tais mažasis, bet ir didelės, nes būtent didžiosios įmonės daro investicijas, dėkdamas naujas technologijas, kurių reikia visam sektoriui. Nu, kalbant apie kaimo plėtrą, tai čia numatytos klimato apsaugos ir aplinkosauginės priemonės turi būti privalomas visų valstybių narių teritorijoje, viso teritorijoje ir jos gali būti vertinamas ne tik tais kaip galbinės priemonės, bet tai galėtų būti ir e, postumiai. Na ir e, siūlau paramos kaimo plėtrai priemonės perkelti į ekologiškumo skatinimo sritį. Na, o šiaip e, tai paskatintų aktyvius ūkininkus, juos paremtų. E, Nu, bet to manau, kad reikėtų išvelgti valstybių narių pastangas e, tose srityse, kurios yra, turi gamtinio pribojimų, pažiūrėjau, 30 procentų e, numatyti tokiai paramai. Taigi, jeigu jau kartą reikia numatyti, kad tokia parama e, toms teritorijoms, kurios turi gamtinių pribojimų, taip, pažiūrėjau, Aš ir nustatant paramą kovai su klimato kaita ar, ar aplink, poveikiu, aplinkosauginį poveikį, tai, tai reikėtų numaty, atsižvelgti tai, kas jau daroma dabar, 30 procentų yra tinkamas e, dydis. Be kita ko, manau, kad reikia galvoti, pavyzdžiui, ir apie biurovės apsaugą. Toliau, investicijos siūlau numatyti paramą. E, Mm, investicijoms e, sėdė su e, žemės ūkio veika, o dėl naujų ūkininko tai siūlau įtraukti naują, e, naują apibrėžtį, o taip pat numatyti paramą įsisteigimui, išlaikant paramą mažiesiams ūkininkams. Taigi, manau, kad taip Nes taip, taip galbūt kovosime su tuo fenomenu, kad kai ūkininkas pasensta, nutarė išeiti į pensiją, niekas toliau nebedirba. Taigi, kad atsirastų kažkas kitas, kuris toliau testų tą ūkinę veiklą uh, konkrečioje teritorijoje. Kai dėl rizikos valdymo priemonių sutinku su komisija, kad jos turi būti privalomas, reikėtų numatyti uh, schemas skirtas kovai su vairiomis rizikomis, o kai dėl žinių uh, patirties mainų uh, siūlau nuo 75 procentų iki 100 padidinti finansavimą tokiams priemonėms, kurios skirtos žinių mainams. Tai iš tikrųjų minėjau dar naują skyrių - moteris ūkininkės. Taip pat siūlau naują straipsnį, kuriame bus numatyta, kad e, bus mokamos kompensacijos ūkininkams, kurie patyrė plėšrūnų patyrytą žalą. E, tai yra tinkama vieta ir e, tikrai to reikia. Siūlau šį sprendimą. Žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse jau numatytos paramos priemonės, kitur to nedaroma, tačiau tai yra bendro pobūdžio problema ir reikėtų bendro sprendimo. Na, na, jeigu turime, turite kokių nors minčių, mielai visą tai aptarsime. O kalbant apie planus, tame skyriuje kalba, kalba eina apie struktūrą ir strateginius planus, numačiau galimybę nurodyti regioninės valdymo e, institucijos atsakingas už kaimo plėtros paramų valdymą, tam, kad gali, tiesiog atsižvelgtume į tikrovę kai kuriuose valstybės narėse, nes e, tokie strateginiai planai galėtų būti traukti nacionalinius kaimo plėtros e, planus. Nu, dėl priemonių, kurias siūlo komisija, uh, tai nesu visai tikra, kad jo siūloma priemonė e, būtų teisinga. Faktiškai tai būtų ko nesankcija. sankcija kuri būtų taikoma tuomet, jeigu nebūtų gyvendinami e, valstybių narių aplinkos sauginiuose planuose numatyti tikslai. Taip pat siūlau patvirtinti komisijos numatytas valstybės paramos priemonės, kurios gali būti trauktos į strateginius planus, o dėl gyvenimo e, planų, per kuriuos bus nustatomi rodikliai, nustatom taikomos mm, tam tikros priemonės, visą tai bus daroma per deleguotus teisės aktus. Komisija siūlo gyvenimo teisės aktus, bet aš, aš manau, kad būtų geriau deleguoti teisės aktai, nes naujose schemose yra svarbių elementų, mm, todėl deleguoti teisės aktai geresni. Be to siūlau E, išbraukti laikrodžio sustabdymo mechanizmą, kuris siūlo komisija, nes manau, kad gali taip lengviau išvengsime kliučių. Štaigi tokios e, e, bendros linijos iš viso yra virš 400 pakeitimų dėl komisijos pasiūlymo ir dabar lauksiu jūsų nuomonės. Państwa, rozpoczynamy od wypowiedzi shadow reporterów. Dabar pasakysiu šešėlį pranešėjai, kiekvienam iš jų skirsime po dvi minutės. Pone Noičil, pirmoji. Labai ačiū pranešėjai. Jie tikrai daug pastangų padėjo, daug pakeitimų pasiūlė, aiškiai parodydama, kad nori šią temą įvertinti įvairiais aspektais, tai yra svarbu. Aš, kadangi turiu mažai laiko, norėčiau susitelkti į e, svarbiausius aspektus, kuriuos būtina pabrėžti mano nuomonė. Manau, kad pranešėja turėtų e, pasiūlyti svarbiausias gairias ir pozicijas ir turiu pasakyti, kad dėl jos pagrindinių pasiūlymų mano nuomonė skiriasi. Viena vertus, ji pabrėžia, kad BŽUP turi rūpėti mums visiems, tačiau <clears throat> kai kalbam apie virštinių ribų nustatymą, sąlygų e, nustatymą ir sąlygų taikymą, jūs e, e, kalbate daugiausia apie privalomus dalykus, kuriuos galima ar negalima daryti. BŽUP pirmiausiai reikia nustatyti viršutinės ribas ES lygmenių, kurios galiotų visoms valstybėms norėms. Tik tokiu būdu galime sudaryti bendras sąlygas vystyti žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Taigi, tos privalomos visoms valstybėms narėms viršutinės ribos turėtų būti aiškiai numatytos, jūs tuo tarpu to nenorite ar siūlote tik tai nuo 100 tūkstančių pirmiausiai pradėti jas taikyti. Tokiu būdu e, žemės e, sanglauda žemės ūkio politika nebūtų skatinama. Kalbant apie aplinkosauginės išmokas, jos turi būti privalomos visose valstybėse narėse ir visiems. Jeigu turėsime šitokį lopinį, tai e, iš tikrųjų negalėsime kalbėti apie BŽUP. Turime užsibriežti privalomus tikslus ir tai, kad komisija tų tikslų aiškiai nesuformulavo yra e, jos aplaidumas. E, todėl į tikslus turime įtraukti ir e, privalomas aplinkos sauginės išmokas. Taigi pamėginsiu dabar pateikti bendro pobūdžio vertinimą. Komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą ir pranešėjo to pasiūlymo nepagerino, o veikiau tik tai dar labiau sušvelnino ar pablogino klausimas, ar mes tikrai to turime siekti, užuot aiškiai apibrėžę konkrečias temas. Aš norėčiau, pavyzdžiui, konkrečiai pakalbėti apie 70 procentų lėšų siekiant užtikrinti pajamas ūkininkų per tiesioginės išmokas. Ar ne tiesioginės išmokos ir daugiausiai susilaukia kritikos iš <clears throat> tų žmonių, kurie nesupranta, kodėl išmokos yra apskaičiuojamos ir išmokamos pagal turimus naudmenis žemės ūkio ir dabar 70 procentų tiesiog išmokų turėtų būti paskirstoma ir išmokama atsižvelgiant į dirbamą žemės plotą. Aš manau, kad mums reikia bendrosios dalies privalomų e, e, išmokų e, ribų E, privalomų aplinkosauginių išmokų bei būtina pakeisti BŽP tikslus, būtina juos įtraukti taip pat ir vystimosi politikos aspektus. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad buvote susitikę su šešėliniais e, pranešėjais <clears throat> su pranešėja turėjote galimybę pasikeisti nuomonėmis, atsižvelgti į šešėlinių pranešėjų pozicijas. Prašau dabar kalbėti poną Huitemą. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir aš pranešėjai už pranešimą. Ji labai daug įdėjo į pastangų ir yra pasiūlyta nemažai pakeitimų. Keli dalykai, kurie man patinka, yra tai, kad daugiau dėmesio skiriama naujiems ūkininkams, moterų dalyvavimui, bet reikia šį beitą tobulinti tam, kad bendroji žemės ūkio politika labiau būtų orientuojama į tikslus ir orientuojama į rezultatus. Mes turime užtikrinti geresnį ryšį tarptų tikslų, kurių norime pasiekti ir pasiektų rezultatų. Ir daug kolegų gali pripažinti, kad mes nepasiekėme tų tikslų, nepasiekėme tų rezultatų. O keli tikslai, mano manimo, yra ypač svarbus ir juos reikia aptarti. Tai yra pirmiausia, pagrindinis tikslas bendroje žemės ūkio politikoje yra tas, kad mes pasiektumėme rezultatų konkurencingumo prasme ir kad mes teiktume viešasias gerybės. Pirmiausia, dėl konkurencingumo. Turime daug tam galimų priemonių, tačiau turime tik tai, liktai skiriame daugiausiai dėmesio tiesioginėms išmokoms, bet yra ir inovacijos. Investicijos į inovacijas ūkiuose, geresnis bendradarbiavimas, kor, korpora, korporacija ir rizikos valdymas. Taigi norėčiau, kad būtų galima numatyti sistemą, kaip galėtumėme stebėti ir prižiūrėti konkurencingumą. Ir tas pats 87 straipsnė dėl klimato yra numatyta, būtent, kad galima būtų numatyti, kaip skiriamos klimato kovai klimat, su klimato kaita išlaidos ir kad mes galėtumėme pasiekti vieno žūp tikslo didesnio konkurencingumo. Toliau viešosios gerybės. Čia aišku irgi labai svarbus tikslas. Žemė, bendro žemės ūkio politika turi sukurti bendrasias vertybės. Biologinė be, vairovė, klimato kaita, žemėtvarka ir panašiai. Ir čia yra daug įvairių priemonių ir atitinkamos sąlygos, ir ekoschemos, ir antrasis ramstis, dar kiti dalykai. Tai kodėl mes nebandome holistiškesnio požiūrio surasti ir kodėl vėl mes daugiausia dėmesio skirime vėlgi tik tai sąlygoms ir netgi net numatome griežtesnės sąlygas. Mes matėme, kad sąlygos e, ne, neduoda rezultatų kuriant viešasias vertybės. Ir aš suprantu, kodėl, nes jeigu esi ūkininkas ir pagal bendrą žemės ūkio politiką, tu žymi langeliu, sakai, kad vieną ar kitą priemonę aš įgyvendinau ir tą turi daryti, nes kitaip lėšų negausi. Bet jeigu mes vertintumėme rezultatus, o ne priemonės, tai tada aišku, suprastumėme, kad rezultatų nepasiekėme. Taigi reikalingas labiau į tikslą orientuotas požiūris, kad ūkininkai būtų motivuoti, kad jie gautų paskatų tiems rezultatams pasiekti. Taigi mes norime pasiūlyti sumažinti tą sąlygų bazę, kad eko schemos būtų daugiau orientuotos į tikslus. Ir aš norėčiau pasakyti ir žaliesiems, kad tokiu būdu mes ir užtikrinsime geresnius rezultus biologinės įvairovės ir klimato kaitos rytyje. Ir pabaigai, galbūt tą ir sakė ponia Neuchil, būtent, kad mes turime kalbėti apie tai, kaip tvarkytis su, tais, su tomis išmokiamis už plotus. Aš nenorėčiau, kad tokie būtų išmokos skiriamos už plotus. Norėčiau, kad išmokos būtų skiriamos už, veiks, už veiksmus. Ačiū. Panie pośle, racja, tylko że łatwo powiedzieć. Taip, e, jūs teisus, tačiau lengva pasakyti, sunku padaryti. Pošiau Flanaganą. Panas Lanaganas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už pranešimą, ponė Garsijai. Kai aš pradėjau darbą šiame komitete, aš viliausi, kad susiklostys tokia situacija, kur žmonės gaus žūp pinigus ten, kur ir turi gauti, o tokie žmonės kaip karalienė tų pinigų negaus. Bet laikui bėgant gavau šiek tiek vilties šiame komitete ir mane nustebino, uh, daugelio žmonių čia nuomonė ir ypač mane nustebino daugelio žmonių nuomonė EPP frakcijoje. Aš girdžiu, kaip jie kalba apie šeimos, ūkių apsaugą, jie kalba apie tai, kad žmonės traukiasi nuo žemės ir taip pat esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir ponas Celler kalba apie tai, kad žūp turi būti lėšas geriau padalintos. Des kalba apie tai, kad vienas ūkininkas neturėtų gauti daugiau nei kitas. Ir panašių pastabų yra pasakęs ir Dorfmanas iš EPP, tačiau to nematome realybėje. Pirminėme pasiūlyme ar pakeitimuose, kuriuos siūlo panegarsija, to nėra. Ir pirmas dalykas, ką reikia keisti, darbo kaštus. Nes, neskaičiuoti darbo kaštų, kai skaičiuojame viršutinę ribą. Ir sistema, pagal kurią ūkininkai moka už taip, kaip mokėjo prieš ketvirtį šimtmečio. Ir panašu, kad anomalija tęsiasi ir dabar. Taigi sistema tokia, kad nėra apdovanojami tie, kurie labiau to nusipelnė. Ir EPP pastaraisiais metais tik tai kalba apie tai, kad tas neįmanoma, bet jūs nenorite, kad tas būtų padaryta. Taigi aš norėčiau išbraukti tą pasiūlymą, kur uh, yra atsižvelgiama į darbo kaštus. Taip pat norėčiau, kad pasiūlymas būtų pakeistas dėl bazinio mokėjimo 75 procentai nuo nacionalinio vidurkio. Tai, tai turėtų būti 100 procentų nuo nacionalinio vidurkio iki 20, 2027 metų dėl eko schemų. Tai, kas siūloma, yra labai neaišku. Jos nėra tikslė, tikslinė, sunku jas įvertinti ir nėra rezultatų. Sunku rezultatus pamatyti. Ir tas nuolatos pabrėžiama audito ataskaituose. Bet auditui kyla grėsmė, nes mes jų nesiklausome. Dėl sąlygų, kurios keičia kompleksinio susėjimo priemonės. Čia viskas yra labai platu ir nėra numatytos e, ke keliasluoksnės e, reikala, reikalavimų sistema. Ir mes dabar perinam prie tokios sistemos, kur, pavyzdžiui, tam, kad gautum bazinės išmokas, reikia apsaugoti, pavyzdžiui, durpynus ir pelkės. Bet e, Tai yra bazinis reikalavimas ir tai ne, neduos rezultatų. Mes turime, turime numatyti erdvinę ekosistemą, kur žmonės gauna papildomas išmokas, nes priešingą atveju to nepasieksime. Ir aš, pavyzdžiui, dabar durpėmis šildausi savo namus. Mano keturių metų mergaitė ir sėdi namuose ir žinau, ką ji daro. Ji sėdi priešais tą žydinį. Tai jeigu jūs norite sukurti tokią situaciją, kai mes negalime to jau daryti, šilytis durpėmis ir jūs nieko nepadarysite, kad sustabdytumėte tai, ką darėte šimtmečiais, tai niekas ir nepasikeis. Išlikime realistai. Šios sąlygos turi būti pakeistos, mes turime kelias sluoksnė sistemą numatyti, kur žmonės, žmonėms skiriamos paskaitos. Dar galėčiau, e, paskatos galėčiau daug ką pasakyti, bet viską surašysiu pakeitimuose. Dėkui. Ačiū. Norėčiau paaiškinti, ponas Des dar nekalbėjo šiuose diskusijose. Nes akivaizdu, kad buvo minėtas ponas Des ir jo pasisakymas, kuris dar beje nekalbėjo. Pone Flanaganai, ponas Hausling. Hausling. Ja, Dank fürs Wort. Dėkoju, pane pirmininkė. Esu kiek nusivylęs dėl pranešės pakeitimų, čia taip pat švelniai tariant, na, komisijos prastas pasiūlymas taps dar prastesniu. Tai lieka tik tais kelios gražios antraštės. Mm, pavyzdžiui, jos liečia šeiminius ūkius, aplinką, bet jos be turinio. Turiu tai pripažinti, nes šiame pasiūlyme akivaizdžiai neatsižvelgta tas didžiasis krizės, kurias patirime - bėrovės nikimas, klimato kaitos programa, e, problema, kuri visiškai ignoruojama, o taip pat tai, kad masiškai dinksta e, mažiai ūkiai. Ar yra atsakymas, nematau jokio. Jeigu, ne, te, na, gal man nepatinka ir naujos struktūros, tai vienas dalykas. Pone Garsė sakė, 70 procentų lieka, lieka pagal seną sistemą pirmą į meramšės. Taigi žingsnis atgal. Išmokimai pagal plotus nėra atsakymas į krizę, o taip pat ir atsakymas, kaip tinkamai paskirsyti mokėjimus. Taip, viršinių ribų nustatymas taip, tačiau tai valstybių narių prerogatyva tai faktiškai po to iš viso nebus nustatomos ribos. Jūs patys tai gerai žinote. Na ir jeigu nebus privalomi aplinkosauginiai tikslai, viskas paliks, paliks valstybėms narėms, jos spres, kas svarbu, kas ne, tai tuomet iš viso niekas nebus daroma. Mažiau netgi negu kad dabar. Būtent tai mane labiausiai neramina, o atsakymų nėra. Kaip norite mm, kovoti su klimato kaita, jeigu nenumatyti privalomi tikslai. Pavyzdžiui, kaip norite mažinti šis, kaip norite pagerinti bioįvairovės situaciją. Be to visiškai ignoruojate auditorumo ataskaitoje, ataskaitą, kur subejota tiesioginėmis išmokomis. Taigi, kur jūs atsakymai? Iš esmės, te gali tik tais antraštės surašyti. E, parašykime, ūkininkai, valstybės narės, gausite pinigus iš Briuselio, o po to jau elgtės kaip norit. Tai tikrai Tai nėra atsakymas, galvojant apie ateities klausimus, nesažininga ir mokesčių mokėtojų atžvilgių, o kai dėl tikslų apibrieščių, tai dabar mm, čia. E, dabar jau faktiškai pripažįstame, kad net jeigu valstybių narių nusistatyti tikslai negyvendinami, sankcijų nebus. Juokinga. Todėl manau, kad reikia tiksliai nustatyti tikslus, kurie turi būti įgyvendinami, jeigu nebus taikomas sankcijas, reikia paskatų, nustatant tikslus nes e, kitaip e, nieko nevyks. Bus jokinga. Beje, jūs visiškai nekalbėjote apie mokėjimų mažinimus antrame ramstyje. Faktiškai pritarėme tam, kad 30 procentų bus mažinimo mokėjimai, netgi bus mažimas toliau iš mok... parama kaimo plėtrai. Taigi, iš tikrųjų, e, visiškai netinkamas kelias. Taigi tikrai pažadėme daug pakeitimų, tačiau jie bus faktiškai kardinaliai kito pobūdžio. Mano vertinimu komisijos pozicija yra aiški dėl išmokų. Bet galbūt e, e, ta pozicija yra šiek tiek skirtingai suvokiama ES šiaurėje ir pietuose, tačiau vis tik tai, e, e, tai ne, ne, neišėna už mūsų galimybių ribų. Noriu pasveikinti su pono karas lankytojais, svečiais, ūkininkų atstovais. Sveiki atvykę, dabar ponas Zūla turėtų kalbėti. Ploti pradėjo ponas Tarabėla. Ačiū, pana pirmininkė. Šis pranešimas iš tiesų yra ypatingai svarbus. Norėčiau dabar pakalbėti kuo trumpiau ir paminėti kelis mums svarbius elementus vertinant šią reformą. Nekarta buvo minėtas nacionalinių planų apibrėžimas. Tai yra tam tikri sunkumai valstybėms narėms, būtent atsižvelgti į uh, savivaldos interesus. Tačiau jeigu norime pas, nustatyti aiškias normas, tai privalome konstruktyviai diskutuoti valstybėse narėse su regionais tam, kad kuo greičiau galėtume pasiekti rezultatų. Man e, kelia nerima e, tos nuostatos, kuriuose kalbama apie tos tikruosius vadinamosius ūkininkus ir jų apibrėžimą, nes e, į tą apibrėžti galėtų nepatekti dalis dabar veikiančių aktyvių ūkininkų. Taip pat ir pagal omnibus reglamento nuostatas turėtume labai aiškiai viską apibrėžti ir prisitaikyti prie ekonominės tikrovės, bet nepamiršdami visų faktorių. Viena vertus egzistuoja tam tikri išoriniai sudarinamumo faktoriai, tačiau mm, taip pat ir vidiniai sudarinamumo faktoriai egzistuoja siekiant išvengti tam tikro spekuliavimo mm, tarp e, žemės savininkų Reikia nepamiršti tiesioginių išmokų, kurios yra skirtos e, ūkininkams paremti ribas, reikia nustatyti, tačiau ties nustatant būtina atsižvelgti į nacionalinį kontekstą, nes e, e, požymiai gali pakankamai smarkiai skirtis atskirose valstybėse narėse, vertinant viršutinių lubų nustatymą ir tiesioginių išmokų poveikį ūkininkams, nustatant tam tikras ribas. Reikia įvertinti ir e, egzistuojančias e, gamintojų organizacijas, kooperatyvus, pavyzdžiui, kad e, čia išvengtume neigiamo poveikio, taip pat būtina užtikrinti strateginių planų įgyvendinimo priežiūros mechanizmus. Komisija turi padėti valstybėms narėms parengti nacionalinius strateginius planus, numatyti galimybę jiems pakeisti, koreguoti, o ne atlikti tik sarginio šuns funkciją, e, vertinant tos strateginius planus ir po to teigiant, kad jie niekam tikė. Vidutinis pasakymo ilgis 3 minutės 20 sekundžių. Dabar pasisakys e, savo vardu komiteto nariai po pusantros minutės. Ponas Kalambier, Kalambier pirmasis. Ne, nenorite. Ponas Dės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, Ester Herans noriu padėkoti už pranešimo pristatymą, kitaip nei siūlo komisija pranešime dauguma nuostatų jau yra pagerintos savo pakeitimais, pasistengsime tą pasiūlymą dar labiau pagerinti, kadangi laiko yra nedaug, noriu pakalbėti apie jaunųjų ūkininkų paramą. Man labiau patiktų, jeigu būtų skatinamos investicijos pagal antrąjį ramstį. Iš viso, e, pavyzdžiui, mano regione yra 72 70 hektarų dydžio ūkiai ir vieni iš jų tvarkosi geriau, kiti blogiau, vieniems reikia mažiau investicijų, kitiems daugiau, jeigu būtų mokamos išmokos tik tai vertinant ūkių dydį, tai gautų išmokų vienodai abu ūkiai. Šį modelį reikia aptarti. Mm, pagal komisijos pasiūlymą e, žalos patirs šalis, kurios pagal antrąjį ramstį jau daug lėšų yra panaudojusios, pavyzdžiui, Vokietijos pietuose, pietų Tirolėje, Austrijoje nemažai programų iš antrojo ramščio lėšų jau yra finansuojamos ir tai reiškia, kad papildomai tų lėšų nebus galima panaudoti, siekiant užtikrinti ketverių, penkerių metų sėjomainą, kaip yra numatyta, iš antrojo ramščio lėšų nebus skiriama. Man taip pat e, nepatinka valstybių narių e, atsakomybė už e, ilgalaikė žemės ūkio programas, tokiu būdu būtų e, tik tai biurokratinė našta perkeliama iš ES ar e, ant valstybių narių, jeigu tas modelis ir toliau bus išlaikomas, aš negalėsiu per galutinį balsamą jam pritarti, reikia dar daug nuostatų pakeisti tam, kad būtų galima pritarti komisijos pasiūlymų, jeigu nepavyks to padaryti, tai aš turėsiu balsuoti prieš. Ponas De Castro. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Herans Garsijai. Ji atliko milžinišką darbą. Daugiau nei 400 pakeitimų per trumpą laiką buvo parengta. Aš tikrai džiaugiuosi, kad yra dabartinė bžūp pratesiama iki 23 metų. Mes negalime kas dviejus metus kaitalioti taisyklių. Tačiau, kadangi man tik viena minutė skirta pasisakymui, tai norėčiau sutaupyti šiek tiek laiko ir nekalbėti tiek pat apie esmę, nes mes kalbėjome apie tai. Bet problema yra ta, kad šio pasiūly, šios pasiūlytos reformos institucinė architektūra nėra labai gera. Visi sutarėme, kad norime, kad atsakomybė būtų perkelta valstybėms narėms. Ar tikrai dėl to sutarėme? ar tikrai reiktų renacionalizuoti šią politiką, ar tai tikrai reikštų supaprastinimą. Aš manau, kad tai tada būtų galbūt lengviau žmonėms Bruselėje, bet kažin ar lengviau būtų patiems ūkininkams. Ar mes sutinkame, kad valdymo organizacijų perkeliamas į pirmąjį ramstį supaprastins padėtį? Regionų komitetas, pavyzdžiui, pasisako prieš tai. Taigi, prieš gilindamiesi į tokio sudėtingo pasiūlymo detalės, dar norėčiau, kad iškeltumėme klausimą, ar mes tikrai norime renacionalizuoti šią kompetenciją. Toks yra mūsų komiteto vaidmuo, nekartą apie tai kalbėjomės ir žinome, kad pagrindinis mūsų vaidmuo yra valdyti bžūp, o kol kas bžūp valdoma yra Europos komisijos ir valstybių narių. Ar tikrai to norime? Ar netokį pasiūlymą pateikė ponas Dorfmanas nekarta? Man atrodo, kad turime tuos dalykus pirmiausia išsiaiškinti prieš perėdami prie įvairių pasiūlymų esmės. Įsivaizduoju, kad yra daug dalykų, ką galėtumėme nuveikti ir toks yra mūsų uždavinys. Pan posau Dantė. Ponas Dantė. Dantam. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjos atliktą darbą. Jai teko sudėtingas dalykas pagerinti, supaprastinti ūkininkų gyvenimą ir aš manau, kad tai yra esminis pasiūlymo elementas. Uh, Poniai Neuchel norėčiau pasakyti, kad visiškai su ja nesutinku. Mes ne čia tam, kad apkerėtumėme ūkininkus, mes tam, kad leistumėme jiems oriai gyventi, vykdant savo darbą. Vartotojai negali mokėti už produktus, vartotojai ar piliečiai reikalauja griežtesnių vis sąlygų reikalavimų. Ir labai sudėtinga ūkininkams pradėti šią veiklą, nes puikiai žinome, kad ūkininkai uždirba, tikrai net, neuždirba kartais net minimalaus šalies atlyginimo, taigi mes turime aiškiai tai įvardinti. Ir aš, pažiūrėjau, čia dirbu tam, kad užtikrinčiau orų gyvenimą ūkininkams. Ir mes pirmiausia turime peržiūrėti visus tuos reikalavimus. Aš norėčiau, kad žų politika būtų reali bendroji politika ir išgirdau tai, ką pasakė ponas De Castro. Taigi, man atrodo, kad reikia uh, to, kad strateginiai planai būtų geriau parengiami, kad tai būtų reali bendroji Europos politika. Nesileidžiant į detalės, aš manau, kad kiekvienoje valstybėje tas strateginis planas turi pirmiausia atsižvelgti į ūkininką kalbant apie išmokas už hektarą ir panašiai, ir kaip buvo nesiniai pasakyta, reikia suprasti, kad tai turi būti reali ir investicijų žemės ūkį politika. Ir taip pat turime aiškiai kalbėti apie aplinkosauginius reikalavimus. Jau yra įvairių reikalavimų, žalinimo priemonių ir panašiai. Ir tos echos, ekoschemos, kurios yra siūlomos, jos turi būti siejamos su bendru ūkio valdinimu ir tuo, kas skiriama kiekvienam ūkių iš hektarą. Ir bendroji žemės ūkio politika turi numatyti tam tikrą priedą dėl pagalbos, kuri būtų skiriama ūkininkams vienoje ar kitoje šalyje, nes priešingų atveju atsidursime tokia situacija, kur bus didžiuliai skirtumai tarp įvairių ūkininkų ir tai reikš, kad ūkininkai leisis į didžiulę konkurenciją ir mūšį. Taigi aš manau, kad tikrai europinio susiskaldimo šioje politikoje mums toli gražu nereikia. Pan poseł Erd.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 chwila przerwy. Okay, please start again. Okay. Tehát köszönöm a szót, köszönöm a munkát ezt. Taigi dar sėki. Norėčiau padėkėti, padėkoti pranešėjai, o taip pat e, kolegoms visiškai pritariu. Ir dabar atkreipsiu dėmesį į keturis konkrečius aspektus. Na, pirmiausia, reikėtų reglamentuoti, kaip komisija tvirtins strateginius planus tam, kad nebūtų piktnaudžiavimas šiais įgaliojimais ir nebūtų šantažuojamos valstybės narės. Taigi tikrai dar teks nemažai padirbėti ties šiuo aspektu. Kitas e, perskirstimo mokėjimas. E, taip pat um, savanoriška kompleksinė parama turėtų nepatekti į taikymas sritį, e, ribos turėtų būti nustatomas tik bazinėms išmokoms. Trečia, perskirsimo išmoka, taip pat parama e, mažiems ūkininkams. Tai valstybės narės tu pasirinkti vieną iš šių sistemų, nes jos savotiškai tarpusavėje konkuruoja. Ketvirta dalykai. E, veikiausiai dėl klimo kaitos kils problemų daugelį valstybių narių, dėl drekinimo. Uh, Taigi reikės e, statyti naujus drekinimo įrenginius, taigi nepriklausomai nuo e, turimų vandens išteklių reikėtų numatyti, kad būtų parama skiriama tik tais vandenį taupantiems drekinimo įrenginiams. Pon... Ne, Agilera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, aš norėčiau pritarti tam, ką sakė panas Kastro panašiai kaip ir kiti kolegos. Manau, kad iš tikrųjų tai yra rimta pro problema, kurią jūs iškilite. Na, grįžtant prie pranešimo, tai pirmiausia noriu pasveikinti pranešėją, nes manau, kad jinai tikrai atliko įdomų, intensyvų darbą. Na taip, aišku, yra klausimų, su kuriais sutinku, dėl kitų ne. Taip, dabar bus. Ar reikia daugiau subsidarumo valstybėms narėms? Ne. Nesutinku. Na, o dėl nu, viršinių ribų nustatymo, tai šešėlinė pranešė nočiai minėjo. Ir mano nuomonė, mums nelabai patinka komisijos pasiūlymas Tai yra, kad faktiškai jau kiekviena valstybė narė savo nuožiūro galės nustatyti viršutinės ribas Netgi savo pasiūlymą jūs nu, netgi nustatote ribą 1000 eurų. Aš vis dėlto teikiu pirmenybę komisijos siūlymui. Aš manau, kad turime būti griežti viršūnių ribų nustatymo srityje. Tai turėtų būti europinė kompetencija. Dėl pasiūlymų dėl moterų ūkininkų aš tikrai paremu siūlymus. Tikrai reikėtų daugiau, e, daugiau dėmesio šiam klausimui. Nebūtinai jos gal turi būti būtinai motinos, nors tai įdomus aspektas, o dėl matomumo tai tikrai sutinku niekas dabar nėra matoma. Taigi palaik, palaikau jūsų iniciatyvą, pateiksiu pakeitimų ir savo ruoštų. Nemanau, kad yra jaunas ugnikas, kuriam yra 45 metai. Tikrai um, padidinę amžiaus ribą nepasieksime daugiau. Aš manau, kad čia reikėtų vėlgi, turėtų būti europinė, o ne valstybinė narės politika, tam, kad būtų skatinamas jaunų ūkininkų ateimas. O dėl vienos mokėjimo agentūros principo, tai e, vienos valdymo e, institucijos, tai aš manau, kad reikėtų palikti daugiau nuožiūros laisvės regioniai politikai, ypač pagal antėjį ramsti. Na ir man atrodo, kad komisijos pasiūlyme jau dabar nėra pakankai aišku dėl dviejų taskaitų. Taip pat man labai svarbu, kad e, reikėtų atkreipti dėmesį ir į neligybės aspektą, nes tai, aišku, sektoriai irgi aktualu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również chcę podziękować. Ačiū, pan pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už didelį nuveiktą darbą, tačiau ypatingai noriu padėkoti taip pat ir už pasiūlymą išlaikyti dabartinį <clears throat> e, e, išmokų lygį ir susijęti jį su gamybos apimtimis. Manau, kad panašų sprendimą galėtume pritaikyti taip pat ir elastingumą tarp ramščių atveju, siekiant numatyti tam tikrą nukrypimo galimybę 25 e, procentų į vieną ar kitą pusę ir mano požiūriu taip nebūtų iškraipama jokia, jokia konkurencija tarp ūkininkų, nes jai daugiausiai kenkia šiuo metu e, didžiulis skirtumas tarp tiesioginių išmokų atskirose valstybėse narėse dirbantiems ūkininkams. Taip pat e, noriu e, pritarti pasiūlymui dėl privalomo pobūdžio strateginiuose planuose, kad būtų išmokos mokamos tiems ūkininkams, kurie iš tikrųjų verčiasi žemės ūkio veikla, nes kai kuriuose valstybėse narėse tai yra vis dar labai rimta problema ir tikimės ją įspręsti būtent įgyvendinus šį pasiūlymą. Ačiū. Kaputo. Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Herans Garsėjai už puikų darbą, darbas nebuvo lengvas. Ir tikrai galime jo didžiuotis. Kaip ir Paulo, aš norėčiau pažymėti, kad šiandieną reiktų kalbėti apie esminius dalykus naujo, naujo sistemos rezultatus. Ir mes pastaraisiais mėnesiais visuose posėdžiuose apie tai, apie tai daug kalbėjome, o, o dabar kažkaip tai ignoruojame ir kalbame daugiau apie techninius dalykus. Bet dabar, kai pradėsime ruošti pakeitimus, aš manau, kad reikia atlikti bendrą darbą visoms frakcijoms ir sumažinti riziką žemės ūkio sektoriui Europoje. Turime pasirūpinti, kad tai būtų realiai bendroji žemės ūkio politika. Aš žinau, kad aš kartais linkęs daug kalbėti, bet aš manau, kad turime kalbėti, pakalbėti ir apie ūkininko apibrėžimą. Turime užtikrinti, kad tie, kurie tvirtina besą ūkininkais, kad tikrai būtų tam taikomi objektyvūs kriterijai. Turime nepamiršti ir sąlygų, sąlygiškumo, tas irgi turi būti sustiprinta. Ir taip pat ir susijimas priemonių turi būti užtikrinamas. Aš pritariu šiems principams, tačiau jie turi būti taikomi tik tai nesusietoms išmokoms. Ir galiausiai dėl susietų išmokų. Čia yra pasiūlyta pakeitimų 30 straipsniui kur yra numatytas susietų išmokų variantas įvairiems e, sektoriams. Pagal naują rezultatų modelį aš manau, kad tos išimtys nėra primtina. Dėkoju. <coughs> Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti Esterai už atliktą darbą ir norėčiau pasakyti bendro pobūdžio kelias pastabas. Pirmiausia, dėl aštunto teksto tikslo, kur kalbama apie socialinę įtraukti vietos zonų kaimo teritorijų plėtrą ir tvarų žemės ūkį. Norėčiau pasakyti, kad konkrečiai tos savokos dėja nėra matomos tame dabartinėme pasiūlyme. Ir man atrodo, kad žemės ūkė, ūkis ir žemės ūkio politika yra labai svarbi, kalbant apie aplinkosauginius rezultatus ir kalbant apie žemės ūkio ateitį apskritai. Ir aš manau, kad žemės ūkis turi būti aptariamas, kalbant ir apie ekologinį perėjimą, ir tai turi būti svarbus variklis, kalbant apie biologinę ekonomiką. Ir manau, kad tie dalykai dėja kaip ir nėra įtraukti į pasiūlymą. Ir aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Dantanas, Desas ir De Castro. Aš apgailestauju, kad komisija netaiko skubos priemonę tam tikrų veiksmų dėl baltyminių kultūrų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu bendroje žemės ūkio politikoje. 70 procentų mūsų augalinių baltymų yra dėja susiję su genetiškai modifikuotais organizmais, kurie pas mus atkeliauja iš Amerikos žemynų. Taigi aš žinau, kad parama šiam sektoriu Europoje yra būtina. Ir daug kas jau buvo pasakyta, aš nenorėčiau to kartoti. Dėkoju uždėmesi. Pani poseł Sandra. Sandra. E, gracias, presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Rester už pristatytus darbo rezultatus. Kadangi mažai laiko, todėl kalbėsiu labai konkrečiai. Na, manau, kad diskusijose kol kas netarme priemonės, e, kurios leistų atsižvelgti į pagamintą gaminių kainą ir e, manau, kad tai turėtų būti pagrindinis BŽP e, elementas, nes viešų lėšų vis labiau e, trūksta, o galiausiai m, vyks peštinės tarp valstybių narių, regionų, tarp ūkininkų. Antra. E, profesinio pripažinimo moterų, ūkininkų, jų parama joms, pač tų, kurios dirba šeimos ūkiuose, tikrai reikia jas paremti. Kai dar jaunų ūkininkų ir naujų ūkininkų, tai dėl asmens amžiaus e, kriterijus yra svarbus ir kaip naują dalyką reikia numatyti, kad uh, galima būtų iš anksto teikti paramą tam, kad čia galėtų įsisteigti, pradėti gyventi savo projektus. Reikėtų avansų mokėti tuos, tas paramas tam, kad jiems nereikėtų kreiptis į bankus, kaip kad daroma dabar. Ketvirtas. Ir man rodo svarbus štai kas. Manau, kad reikėtų iš tikrųjų europinių lygių užtikrinti tinkamą tikrą to žodžio prasme e, paramos perskismą europinių lygių. Reikėtų atsisakyti istorinių mokėjimų ir nustatyti mažesnės, bet labai aiškiai nustatytas ribas europinių lygių. Ir sakyčiau, reikėtų trijų ribų. Pirmiausia, aukštų E, kalnams, toliau nepalankioms e, vietovėms ir galiausiai likusiams vietovėms. Taip pat reikia e, paramą susijęti su aiškiais modeliais, kurių dėka apsaugoma aplinka, o taip pat tai prisideda prie kovos su klimato kaitos. Ir jeigu tai nedaroma, neturėtų būti mokama parama, man manimu. Dėkuoju, ponė pirmininkė manau, kad ponė Ester e, į savo pranešimą įtraukė tikrai nemažai įdomių aspektų, tačiau esminė problema yra štai kokia ir tai nemažai kas minėjo jau diskusijų metu. Taigi nei komisija, nei e, pranešėja e, pateikė atsakymą į klausimą, kaip tinkamai perskistyti paramą per pagal pirmą ramstį 40 milijardų yra pe, mokama, kai mes žinome, kad dabartinis paskirstimo mechanizmas yra neveiksmingas ir neprasmingas. Pavyzdys, tarkim, jeigu tu, jums pasisekė kur nors Europoje geroje vietoje paveldėti iš tėvų 20 hektarų ir po to ten leidžiate, paliekate keletą um, medžių, o po to um, pavedate kitai įmoniai e, apdirbti tuos laikus, tai um, gaunate tą pačią išmoką kaip ir tas ūkininkas, kuris 20 e, hektarų pats dirba, kuria darbo vietas, išlaiko šeimą. Tai visiškai neprimtina. Nesikite, suminėjau. Tai Tikrai nesame pasirengę perėti prie vidinės pilnos konvergencijos, nes e, tas ta pir, tas pirmas ūkis, e, kurį minėjau, e, mes jį traktuojame geriau, nežiūrint to, kad tas ūkininkas paveldėjo gerą žemę geroje vietoje ir nedirbo jos pats. Taigi, tikrai, aš nesutinku. Ir manau, kad e, tikrai kartu po pietų, netgi su audito rūmais, turėtume tai aptarti nes tikrai neprimtina ir neįtikinsime ir mokesčių mokėtojų. Taigi reikia spręsti šią esminę problemą. Taip pat e, esu prieš finansavimo mažinimą antrame rankstyje, tai tikrai netinkamas metodas. Esu visiškai už tai, kad e, būtų mokamos kompensacijos ūkininkams, kurie patiria žalą dėl plėšrūnų, vilkų, kažkur taip toliau. Tačiau e, jeigu mokėsime tai iš e, BŽP biudžeto, tai de facto ūkininkai patys tai mokės, tai faktiškai reiškia, kad ūkininkai patys moka. Jeigu žmonės nori, kad grįžtų plėšrūnai į Europą, tai turėtume tai mokėti iš mokesčių mokėtojų pinigų. Pane Katainen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą gerai subalansuotą pranešimą. Labai svarbu yra tai, kad būtų numatyta pakankamai judė, judesio laisvės valstybėms narėms prisitaikyti nu, prie naujos sistemos. Strateginėse programuose valstybės narės turėtų užtikrinti diferenciaciją, kad, būtų jiems, kad jie būtų pakankamai drąsūs uh, užtikrinti daugiau inovacijų žemės ūkio e, srityje. Mes kalbame apie tikro ūkininko apibrėžimą. Na, puiku būtų turėti tokį apibrėžimą, aš pritariu pranešėjai, dėl to, kad ir toliau reikia skirti paramą, kuri būtų tiesiogiai siejama su gamyba, laikantis visų taisyklių. Ir norėčiau šiek tiek pakritikuoti du dalykus. Pirmiausia, tą perinamąjį laikotarpį, kuris prailginamas. E, ir tai, kad siūloma pirmajame ramstėje privaloma sistema, kalbant apie visus klimato ir aplinkosaugos veiksmus. Aš manau, kad tą būtų galima padaryti pagal antrąjį ramstį, nereiktų į sąrašą įtraukti ir draudimų investicijoms, ypač kai kalbame apie požeminį drenažą. Toliau, kalbant apie viršutinės ribas, einama yra teisinga linkme, tačiau komisija nesižvelgia į tai, kad vienoje ar kitoje šalyje žemės ūkio struktūros labai skiriasi skirtingos ir ta, tikiuosi, kad gamy, parama bus siejama su gamyba ir kad mes galėsime sukurti papildomą tokią laisvanorišką sistemą. Labai svarbu tai, kad valstybėse narėse ūkininkai turi tikrai dirbti daugiau, nei kad tik tai užpildyti langelius dokumente. Taigi mums reikalinga tvari sistema ir taip pat svarbu, kad valstybės narės atsižvelgtų ir į savo ypatumus tuose strateginiuose planuose. Ačiū už pasiūlymą, kad ūkininkai galėtų tikrai nuveikti daugiau ir viršyti Briuselio lūkesčius. Ačiū. Norėčiau grįžti prie renacionalizavimo, kurį kritiškai vertino pranešėja. Tačiau jeigu vienoje ar kitoje vietoje mes įtrauksime tam tikras nuostatas, jų nepakaks, mums reikia įsigilinti į detalės, nustatyti minimalius standartus, kurie galiotų visose valstybėse narėse ir būtų skirti biologiniai įvairoviai, užtikrinti oro taršai, mažinti, turime nustatyti aiškius rodiklius, negalime tik tai orientuotis į tai, kiek įmonių kokie programoje dalyvavo ją įgyvendant. Mes turime aiškiai e, išmatuoti tos rodiklius e, vietose ir e, užsibriežti bendrus tikslus, nes turime aiškiai pasakyti, kokiu mastu norime sumažinti šiltame efekto dujų išmetamų kiekį, kiek lėšų norime skirti perskirstimui ir kiek e, turėtų sudaryti bazinės išmokos. Taip, jeigu mes norime apsaugoti smulkiosius ūkius, tai turime juos parengti ateičiai, padėti jiems prisitaikyti prie iššūkių susijusių su aplinkosauga, klimato kaita ir e, socialinės politikos pokyčiais regionuose tam reikia skirti lėšų ir jeigu mes ir toliau pasiliksime prie 70 procentų tiesioginių išmokų riba, <clears throat> e, tai nieko nepasieksime. Turime aiškiai nustatyti, kiek lėšų skiriame aplinkosaugai kovai su klimato kaita, kiek žemės ūkio struktūrų atkūrimui ir kiek norime palikti kaip tiesioginius išmokas, tikrai e, tai neturėtų būti 70 procentų tiesioginių išmokų, minimalius standartus turime nustatyti ir labai tiksliai paskirstyti pinigus, tik taip galėsime pasiekti savo tikslų. Panas Vaits. Ačiū pirmininkė, noriu sureaguoti į e, vieną pranešėjos teiginį kad dabar namūkiai išleidžia tik 10 procentų savo pajamų maistui ir jis siekia, kad būtų gaminami dar pigesni maisto produktai, tai reiškia dar e, žemesnės supirkimo kainas ūkininkams, dar e, menkesnį mūsų kasdienio darbo įvertinimą e, ir mažiau pagarbos ūkininkams, manau, kad tai yra netinkamas kelias socialinės politikos tikslų įgyvendinimas per pigesnius maisto produktus tikrai netitinka mūsų požiūrio. Jeigu mes nenustatysime privalomų e, <clears throat> tiesiog neišmokų lubų, e, visose valstybėse narėse, tai nieko nepasieksime, reikės nustatyti e, visai Europai ir jeigu iš tiesų norime paremti smulkiuosius ūkius, tai e, e, būtent per e, paramą ar neparamą viršutinių ribų nustatymui tiesioginių išmokų tai ir galima būtų pamatyti. Geriausia, ponui Dorfmanui galiu pasakyti, kad 70 procentų tiesioginių išmokų dalį palikdami tikrai mes nesugebėsime išsaugoti mažų šeimos ūkių ir jeigu sumažinsime išmokas kaimo e, plėtrai, tai e, tikrai nepasitarnausime kaimo vietovių stiprinimui ir e, plėtrai, tik tai atstovausime perdirbėjų interesams. Aš teiksiu atitinkamas pataisus. Ačiū, ponė pirmininkė, palankiai vertinu pranešėjus nuveiktą darbą ir perėsiu prie svarbiausio klausimo viršutinių tiesioginių išmokų ribų nustatymo. Kalbėjausi su nemažai ūkininkų, jeigu vadovautumėmės komisijos pasiūlymo logiką ir pranešėjos pasiūlymo logiką, tai e, ateitie sulauksime labai daug bankrutuosiančių ūkių, nes ūkininkai Rumunijoje, Niderlanduose, kitose šalise yra paėmė nemažai paskolų, e, kurias reikia gražinti per atmiausius dešimt metų ir e, e, jeigu po 20 metų šiems ūkininkams bus sumažintos tiesioginės išmokos, jie paprasčiausiai bankrutuos, todėl turime labai atidžiai teikti tinkamus pasiūlymus ir apsvarstyti jų padarinius. Ir manau, kad šis sprendimas turi būti priimtas e, e, ne valstybės narėse, o ES lygmenį. Mes norime, kad tiesioginės išmokos būtų subalansuotos tarp valstybių narių, nes visi veikime bendroje rinkoje, tačiau tuo pat metu manau, kad labai svarbu yra pasirinkti atitinkamą e, mechanizmą, kuris būtų orientuotas į gamybos apimtis. Kolega Dorfman minėjo, kad nepakanka tik tai valdyti žemę, tačiau reikia ir e, joje ūkininkaujant gaminti maisto produktus. Dėl aktyvių ūkininkų apibrėžimo šis klausimas labai svarbus. Privalome užtikrinti, kad tas parama būtų skiriama tiems, kurie užseima žemės ūkio nėra, ir nėra spekuliantai, nieko bendro neturi su žemės ūkiu. E, <clears throat> dėl plėšrūnų. Turime nepamiršti, kad tik, e, ne tik gyvūnai gali būti plėšrūnais, e, tačiau e, taip pat ir kiti gyvūnai, kurie, pavyzdžiui, grūdiniams kultūrams kenkia. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Ester Erens Garcia už panką pranešimą. Tai yra strateginis planas, kurį vertinant kyla nemažai bendro pobūdžio klausimų, kalbant apie uh, tą bendrąjį paramos mastą, kuris galėtų sumažėti e, vienai iš labiausiai integruotų ES politikos e, sričių. Manau, kad e, čia prasidės nemenko masto diskusija. Noriu priminti, kad Mm, nelabai suprantu komisijos logikos atsijėti mm, išmokas e, mm, nuo bendrųjų fondų. E. Taip pat e, reikia įvertinti pasiūlymus dėl išmokų atsėjimo pagal antrąjį ramstį ir komisijos pasiūlymas dabartinis kelia didelį grėsmę antrajam e, ramščiui. E, lėšų perkelimą iš pirmojo antrojo ramščio reikia apriboti iki 5 procentų. Man taip pat labai svarbu pabrėžti e, tą aplinkybę, kad e, aplinkosauginiams programoms e, pirmame ramstėje yra numatyta tam tikra dalis lėšų, tačiau antrajame ne, ne visuomet. E, kalbant apie kalbant apie paramą baltyminių augalų auginimui, E, kolegos apie tai minėjo, kad tai yra taip pat labai strateginis, e, strateginis svarbos klausimas susijęs su antroju ramščiu. Ačiū pirmininkė. Kuo daugiau klausausi šių diskusijų ir netgi bandau apmastyti apie tai, koks būtų mano požiūris, tuo sudėtingiau viskas darosi, nes kai atsijėmė paramos mokėjimus nuo gamybos, tai dabar bandome susijęti su žeme ir bandome išsiaiškinti, kaip užtikrinti tą susijimą. Aš norėčiau pasisakyti ūkininkų vardu, ūkininkų, kurie kreipiasi į mane nuolatos. Tai yra ūkininkai, kurie dirba pilnu etatu, kurių, kurie gauna pajamas tik iš savo žemės. Ir konvergencija per ankstesnę reformą buvo numatyta ir dabar ji kerta ūkininkų, ūkininkams jų pajamoms ir šeimoms. Ir norėčiau štai ką pasakyti. Jaučių avių augintojai jų pajamos, kalbant apie išmoką, tiesioginių išmokų. Nuo 70 iki 100 procentų jų pajamų yra iš tiesioginių išmokų ir aš tikiuosi, kad tas pasiūlymas dėl tikrojo ūkininko apibrėžimo, galbūt tai bus tam tikras lankstumas valstybėms, narėms, valstybėms narėms, kaip jie norėtų tai uh, parengti savo kaimo vietovėms, ypač kalbant apie tos ūkininkus, kurie pajamas gauna tik iš savo žemės. Toliau mes norime atmesti tą galimybę, kad žemės savininkai gali gauti išmokas, tiesioginės išmokas, o ne ūkininkai. Deja, taip vyksta, ne, nepriklausomai nuo to, ką mano mūsų komitetas, tas buvo padaryta per ankstesnę reformą, toliau dėl aplinkosauginių dalykų mes laikomės tokio požiūrio, kur yra sąlygos ekosistem, ekoschemos, agrarinės schemos ir kai Dievas e, sukūrė gamtą, tai jis tikrai nesukūrė ją iš trijų gabalų. Ir mes turime suprasti, ką mes darome ir paaiškinti ūkininkams, nes jie kai manęs klausia, ką aš norėčiau, ką, ką mes norime, kad jie padarytų aplinkai, tai man labai sudėtinga, pavyzdžiui, jiems paaiškinti kažką, kas būtų logiška. Ponas Agnių. Ačiū, pirmininkė. Per pastarosius ketverius metus šiame komitete aš pastebėjau, kad parlamentarai leidžia garus, kalbėdami apie tai, kad miškininkystė turi būti įtraukta į bžūp. Ir aš kas kart jiems sakau, kad miškininkystė nepatenka į ES kompetenciją. Kartais į mane, šyp, į mane žiūri šipsodamėsi ir panašiai. Niekada komisija man nepritarė, bet dabar, kai periname prie pagrindinio esminio dalyko, panašu, kad komisija turėtų parlamentarams pasakyti, na atsiprašau, mes negalime priimti teisės aktų dėl miškų. Tas turi būti daroma tarybos lygmeniu, čia reikia keisti ir sutartis, ir vienbalsiai tas turi būti padaryta. Ir aš manau, kad mes tiesiog turėtumėme liautis apie tai kalbėję. Antras dalykas. Baltyminėjų, baltyminės kultūros. Tai trūksta baltymo Europoje. Dauguma baltyminių kultūrų yra ankštinės. Tokios, kurios nėra ankštinės, dažniausiai balt, baltymai yra pagrindinio produkto išvestinis produktas. Azoto oksidas irgi yra šiltnamio efektą sukelianti duja, dujos. Taigi mes e, reikalaujame, kad ūkininkai mažintų CO2, jeigu nereiks mokėti baudas ir reikalaujame, kad jie daugiau tų e, ankštinių kultūrų e, augintų ir netgi už tai gautų premijas išmokas. Taigi mes kažką iš kažko atimame, kitiems duodame. Ar kažkas galėtų man paaiškinti tuos prieštaravimus? Dėkoju. Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Kom... Andriu, ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs žinote, šiame komitete yra narių, kurie nuo pat pradžių prieštaravo Europos komisijos pasiūlymui, nes pasiūlymas neišsprendžia pajamų problemos, ypač kai atsiejama yra parama nuo hektaro. Mes tikrai ne, nesugebėme susitvarkyti su šiuo iššūkiu, taigi šis Pasiūlymas tikrai neišsprendžia nei klimato, nei aplinkos saugos problemų ir ne, neišsprendžia žmogaus veikatos problemų. Taigi aš norėčiau pasveikinti ir padėkoti pranešėjai, nes iš tiesų ji pateikė labai daug svarbių techninių pasiūlymų ir aš manau, kad reikia čia ypatingai akcentuoti du dalykus. Pirmasis - dėl žalinimo priemonių. Akivaizdu, kad pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas ir mums reiktų sutelkti visas priemonės tam, kad rezultatai būtų geresni ir taip pat e, suderinti, pritaikyti tas priemonės prie žemės ūkio priemonių ir turėtumėme būti labai atsargus, kad ne tik tai e, tariamai mes imtumėmės tų žalinimo priemonių, bet iš tikrųjų, iš tikrųjų tą padarytumėme. Ir kitas dalykas dėl ribų nustatymo. Reikia svarbu, kad pagalba būtų paskirstyta vienodai ir 100 tūkstančių eurų čia yra per didelė viršutinė riba mano manimu. Aišku, viskas dar priklauso nuo valstybės narės, bet mums reiktų bendro europinio, bendros europinės viršutinės ribos. Ir reikia įtraukti ir užimtumo kriterijus. Tai yra labai svarbu įtraukti juos skirstant paramą. Dėkoju. Bogovič. Bogovič. Pirmiausiai noriu padėkoti Ester už e, šį sudėtingą pranešimą, kuris turbūt yra pats sudėtingiausias per šią kadenciją. Jame atkreipimas dėmesys iš pagrindinio pasiūlymo, į, pagrind, į su pagrindiniu pasiūlymu susijusius trūkumus, e, pavyzdžiui, lankstumas rytėje. Tai kitur, daug dar ką reikėtų papildyti. Dabar atskiros valstybės narės turi parengti savo strateginius planus, pristatyti savo žemės ūkio plėtojimo viziją, kaimo plėtros viziją, suderinant paramą pagal pirmą ir antrąjį ramstį. Labai svarbus bus dialogas tarp atskirų valstybių narių. Iki šiol to dialogo trūko ir nedaug kas galėjo suprasti kuo iš tiesų e, svarbus mums yra žemės ūkis, e, kokie jo nuopelnai <clears throat> aplinkosaugai. Reikia skleisti šią informaciją tarp piliečių. Pritariu pasiūlymams dėl paramos šeimų ūkiams, dėl viršutinių paramos ribų nustatymo. Labai svarbi taip pat parama jauniesiems ūkininkams. Dar norėčiau papildyti, kad negalime pamiršti tų ūkininkų, kurie perleidžia savo e, ūkius, e, nes labai svarbu e, sudaryti tinkamas sąlygas žinioms, perduoti, teikti paramą naujų technologijų naudojimui. Ūkininkavime čia labai svarbus yra skaitmeninimas, parama jauniesiams ūkininkams. <clears throat> Mes kalbame apie pažangių išmanių kaimų koncepcijos įgyvendinimą, galime tam pasitelkti paramą iš Interreg programos, sanglaudos fondų, kitų šaltinių. Be šios paramos e, kaimo regionai nesugebės išsilaikyti, reikia e, apsispręsti dėl mūsų ilgalaikio požiūrio į kaimo e, plėtrą. Ir būtent dėl to aš pasakau prieš kaimo plėtros e, paramos mažinimą. <clears throat> Ačiū. Pirmiausiai noriu pakalbėti apie tikruosius ūkininkus, jų valdomą <clears throat> žemę ir e, <clears throat> tą žemę, kurią valdo tik tai investuotojai, spekuliantai, čia kalbu ne apie tartotinius koncernus, tačiau taip pat ir bankus, tai yra labai svarbus aspektas, buvo minimas Dorfano pranešime, Kitas pastebėjimas susijęs su lėšų perkelimu iš pirmojo į antrąjį ramstį ir nacionalinių strateginių planų rengimą bei įgyvendinimą galėčiau pasakyti, kad didžioji dalis paramos turi būti skirta žemės ūkio sektoriu, tačiau kaip visą tai vertins valstybės narės, būtina suderinti jų pozicijas tarpusavį. Taip pat <clears throat> reikia nepamiršti ir e, žalinimo bei e, E, vandens telkinių priežiūros e, ir už atitinkamą veiklą gamtą saugant ūkininkai turi gauti atlygį. Pone Maginės, taip e, ūkininkai prižiūri, tvarko mūsų gamtą, landšaftus ir vakar, pavyzdžiui, aplinkos komitete patvirtinus kolegos Gebrandžio pranešimą, visos mūsų pastangos buvo išmestas iš šiukšlių dėžę ir tikrai negalime leisti taip elgtis <clears throat> ar pažiūrėti draudimas arti tam tikrus plotus neturėtų būti taikomas Niderlandams, tai yra nepriimtinas ir taip pat manau, kad reikia dėti pastangas, kad e, būtų užtikrintos tinkamos ir deramos supirkimo kainos už ūkininkų produktus. Pana Jarui žodis. Ačiū. Pranešėjai. Turime sažiningiau elgtis vieni kitų atžvilgių. Pranešėjai, ką jį gali padaryti. Jį perskaito komisijos pasiūlymą dėl teisės akto ir pamėgina, atsižvelgdama į kolegų pageidavimus, parengti kompromisinius pasiūlymus ir noriu ją už tai labai pagirti, už jos pastangas, tikrai puikų darbą jį atliko ir tikrai e, atsižvelgs ir į naujus pasiūlymus, pažinodamas ją galiu tą pasakyti, taigi turime sažiningiau elgtis vieni kitų atžvilgių truputėlį. Džiaugiausi girdėdamas aplodismentus kolegos Dorfmano mintims, tačiau noriu pasakyti, kad e, tos aplodismentus turime paversti tinkamus pasiūlymus. Nekalbėsiu apie <clears throat> paramos atsėjimą ar e, sucijimą ar <clears throat> viršutinių ribų nustatymus. nes mm, e, dabartinės, e, dabartinė situacija yra tokia, kad, pavyzdžiui, vienas ūkininkas, kuris paveldėjo žemę, gauna e, vienokią paramą palyginti su tuo, kuris <clears throat> ją yra įsigijęs ar nuomojęs. Aš manau, kad reikia užtikrinti čia tam tikrą sažiningumą, paskirstant paramą stambiesiems ir smulkiesiems E, ūkiams ir čia tikrai kiltų ir turi kilti e, didžiulė diskusija apie <clears throat> e, turtinius skirtumus ir apie mūsų paramą stambiesiams ir smulkiesiams ūkininkams. Būtina čia užtikrinti vidinę sanglaudą šioje srityje. Kitas dalykas, galima pakalbėti, iš tiesų, bet čia ta mintis, kurią išsakiau anksčiau, galioja ir paramos susijimo kontekste. O dabar apie e, plėšrūnų padaromą žalą. E, kolega kalbėjo apie tai, kad e, šiuo metu jie atlyginama iš BŽUP lėšų, tačiau turime mes nepamiršti ir plano B, tai yra tinkamai valdyti saugomas gyvūnų rūšis. Na, ir buvo minėtas vadinamasis greenwashing, tai yra E, smegenų plovimas tam tikras pastelkos žalinimą, na, tai arba lėšų plovimas per žalinimą. Aš manau, kad e, šios klausimus žalinimo reikia perkelti į antrąjį e, ramsti ir tuomet šias problemas galėsime geriau įspręsti. Baigdamas dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, nes jis tikrai turėjo atsižvelgti į įvairius skirtingus pasiūlymus, juos suderinti tarpusavyje. Taigi savo vardu e, norėjau norinčių pasisakyti e, komiteto narių daugiau nėra. Dabar steiksime žodį komisijos atstovui ir dar palikti šiek tiek laiko pranešėjai pasisakyti, prašau. You, my... Ačiū pirmininkė, pasistengsiu, nors eh, paketas ne, ne, nemenkas. Pirmiausia, padėkočiau pranešėjai už jos eh, pranešimą, tai yra puikus pagrindas tolesniam bendradarbiavimui kartu su taryba. Ir eh, ypač esu dėkingas už tą paramą tam, ko mes reikalavome jau seniai naujo rezultatų modelio, kur žūp nori, norime nuo veiklos rezultatų perkelti prie didesnio subsidarumo valstybėms narėms ir užtikrinti didesnį potencialą su paprastinimu nacionalinėse institucijose ir taip pat suprastinimo ūkininkams. Tas tiesa, tai keičiama sistema, keičiama paradigma. Ir dabar tolesnėme darbe mes turime pasirūpinti, kad tą padarytumėme teisingai. Negalime perėti nuo vienos sistemos prie kitos, užstrigę kažkur per vidurį, nes tada iš abiejų gausime ne geriausią, o blogiausią. Tai aš bendrai norėčiau paprašyti, kad tolesnėme darbe mes turime užtikrinti, kad tie pakeitimai komisijos pasiūlymai būtų suderinti su tuo, ko mes norime pasiekti politiškai. Ir dar viena pastaba. Yra nemažai elementų, kurie dabar yra aptariami ir šiandien aptariami dėl susijęs su daugiametė finansinė programa ir kaip žinia, dėl to dar yra deramasi. Uh, Aš kalbu ir apie bendrą finansavimą, ir vidinę konvergenciją, N plus 3 taisyklę kaimo plėtrai. Dėl to aš tų dalykų nekomentuosiu. Toliau tikslai. Mes bandome čia sutarties tikslus paversti iššūkiais, kaip mes tai vertiname žemės ūkio sektorius per ateinančius septynerius metus. Ir dėl to sukūrėme tuos tikslus, devynis konkrečius tikslus, e, kurie pateikime mūsų pasiūlyme. Ir kai mes keičiame tų tikslų formuluotės, turime suprasti, kad visa tai turi pavirsti naujų rezultatų modelių, modelių ir, ir rodikliais. Negalime uh, siekti tikslų, jeigu neturime rodiklių, kaip įvertinti jų pasiekimą. Taigi mes turime čia būti atsargus dėl formuluočių. Komisija viduje daug ir ilgai apie tai kalbėjosi dėl tų formuluočių ir mes, aišku, esame vis, kaip ir visuomet atviri tobulinti tas formuluotės. Toliau kalbant apie moterų dalyvavimą, žinoma, valstybės narės ateityje savo strateginiuose planuose galės konkrečiai tikslinę paramą skirti moterims, jeigu mano, kad tas yra reikalinga, tas aiškiai yra išdėstyta aštuntame tiksle. Tačiau mes manome, kad nereikia dabar kurti naujų, naujo specifinio tikslo, kuris būtų skirtas tik moteriams. Pranešėja taip pat pateikė vieną pastabą, ar visi tie tikslai turi būti aptariami. Kalbant apie poreikius, mes turime suprasti, kad valstybės narės tą vertinimą atlieka pagal visus devynis tikslus. Ir jeigu jie išsiaiškina, kad dėl vieno konkretaus tikslo jiems nereikimtis jokių priemonių ir kad lėšos geriau būtų perkeliamos kitam tikslui pasiekti, tai tada jie neturi numatyti intervencinių priemonių tam konkrečiam tikslui. Bet mums reikalingas vertinimas. Pirma, tai yra pirmas mūsų naujos sistemos etapas, būtent, kad valstybės narės turi aptarti visus tuos devynis tikslus. Dėl CPR mes pritarėme, dėkojame param, už paramą mūsų pasiūlymui, būtent, kad opt-in variantai būtų labai riboti, kalbant apie CPR nuostatas. Mes manome, kad ekonominė valdysena čia turi būti irgi įtraukiama, nes norime, kad žūp lėšos būtų tinkamai panaudojamos visose valstybėse narėse ir taip pat turime užtikrinti, kad tai, ką turime čia dabar, pranešėjos pasiūlymus, kad tai būtų tinkamai atspindėta ir CPR kuris irgi yra dabar mm, aptarinėjamas. Klimato kaita ir aplinkosauga. Mes visi sutarėme, kad reikia daugiau siekių aplinkosaugos klimato kaitos politikoje ir srityje. Ir mes siūlome įgyvendinti tai ne tik konkrečiuose pasiūlymo elementuose, bet ir per labai bendrąją politiką, kur 92 straipsnėje kalbam apie tai, kad žengti atgal nevalia. Taigi, džiaugiamės, kad pranešėja ir apgėlestavimą, kad pranešėjas siūlo išbraukti tai. Mes manome, kad galiausiai mes turime siekti matyti bendrąjį paketą, nes yra įvairių elementų. Kalbant apie aplinkosaugą, klimato kaitą, pirmajame ramstyje, antrajame ramstyje, taip pat sąlygose ir mes turime galiausiai vertinti, ar pasiekėme bendrojo tikslo ir ar tas visas paketas, kuris bus patvirtintas, atitinka didesnės aplinkosaugos poreikį. Ir Aišku, esame šiek tiek sunerime dėl to, kad matome, kad ne tik horizontalioji nuostata išbraukiama, bet ir tai, kad NET ir 50 procentų dėl antrojo ramščio, taip pat aplinkos sauginių išlaidų mažinimas, kalbant apie vaisius ir daržovės. Toliau, baltyminės kultūros, aš manau, kad tikslas yra bendras - paremti šį sektorių. Ir Austrijoje Šią savaitę vyks labai svarbus renginys, komisija pristatys ataskaitą, kaip spręsti šią problemą. Ir dar norėčiau paminėti, kad baltyminės kultūros jau remiamos yra per susietą paramą pirmajame ramstyje, o kalbant apie pranešėjos pasiūlymą įtraukti baltyminės kultūras ir į kitus sektorius, kur šakinė parama gali būti skiriama, tai aš manau, kad atvirai galime apie tai padiskutuoti su jumis. Dar vienas dalykas dėl viršutinės ribos. Kaip žinia, mums tai yra laisvanoriškas elementas, kuris turi būti nusprendžiamas es lygmenių ir aš pritariu tiems, kurie pasisakė už. Mums labai svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visoje Europos Sąjungoje ir dėl to tai turėtų būti ne tik privaloma, bet taip pat reikia atsižvelgti ir į darbo kaštus ir labai tą padaryti paprastai, būtent tie ūkininkai, tie ūkiai, kurie yra intensyvūs darbo prasme, kad jie nebūtų baudžiami lyginant su kitais. Ir toliau kalbant apie ekoschemas, čia vėlgi matau pranešėjos mintį ekoschemų išėmimas iš privalomo susijimo ir mažinimo potencialiai būtų naudingas aplinkai. Tačiau kita vertus yra ir tikslas skirti tikslinę paramą tiesioginėms išmokoms pagal pirmąjį ramstį. Ir čia yra du konfliktuojantis tikslai. Ir dėl to, aišku, reikia rasti kompromisą. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tą padaryti ir mes tą darysime ateityje diskusijose. Dėl kaimo plėtros, man atrodo, čia vėlgi ta parama moterims gali būti tinkamai užtikrinama valstybės narėse pagal strateginiuose planuose atsižvelgiant į siūlomus mes ūkio politikos kuris yra numatytas 13.05 reglamente. Tai netitiktų mūsų naujam modeliui. Toliau klausimas, ar reikia paskatinti kaimo plėtros priemonės, ypač klimato agroplėtros priemonės. Aš manau, poreikis yra, nes kai valstybės narės, narės skaičiuoja tą paramą, kurią skirs ūkininkams, tai jos jau turi užtikrinti, kad tos priemonės būtų pakankamai patrauklios ūkininkui, nes tai yra laisvanoriškos priemonės. Ir ta parama yra skiriama tokiu lygmeniu, kad jos būtų patrauklios. Tai čia būtų tam tikras įtrauktas paskatinimo efektas. Ir dar norėčiau pažymėti, kad čia yra galima problema, nes mes tas priemonės, tas intervencinės priemonės, ne, jos nebus suderintos su PPO žaliosios dėžutės priemonėmis. Ir aš dar norėčiau paaiškinti, apie ką eina kalba. Mes dvigubai didiname ES paramą, kuri yra dabar geltonoje dėžutėje, gintarinėje dėžutėje, jeigu mes tas priemonės išimsime iš žaliosios dėžutės. Taigi turime būti labai atsargus jeigu pridėtinė vertė ypač nėra didelė realybėje. Ir dar kelios pastabos dėl regionalizavimo ir pereimo. Kaip žinia, mes siūlome vieną strateginį planą vienai valstybei nariai. Ir aišku, kiekviena turi vieną valdymo instituciją. Uh, su kuria kalbasi komisija. Tai nereiškia, kad, norėčiau tai pabrėžti, kad beveik visi elementai, kuriuos turi valstybės narės, pagal šį naują reglamentą gali būti, negali būti planuojami regionų lygmenių. Mūsų pasiūlyme visišką laisvę numatyta valstybėms narėms. Jos gali atsižvelgti savo konstitucinę realybę ir tos valstybės narės, kurios, pavyzdžiui, sako, kad jos nori kaimo plėtros intervencinės priemonės nuspręsti regionų lygmenių, puikiai gali jos tą daryti ir mes pasirengę dirbti su jumis, su taryba, tam, kad institucinė struktūra, mokėjimo agentūrų instu, instu, instu, institucinė struktūra nepažeistų valstybių narių konstitucijos ar kitų administracinių reikalavimų. Dar vienas dalykas - tas perinamasis laikotarpis – ir pranešėjos pasiūlymą turime, man atrodo, per anksti kalbėti apie tai šiandieną. Ypač numatyti aiškę datą. Mes visi žinome, kad valstybėms narėms reiks laiko parengti strateginiams planams ir mes žinome, kad komisijai reiks laiko, kad tuos planus išanalizuotų ir kad galėtų priimti tinkamą sprendimą ar tvirtinti tą planą ar ne. Tam reikia laiko. Ir mūsų pasiūlyme mes darome prielaidą, kad visas tas reglamentas bus patvirtintas laiku tam, kad būtų galima pasiekti tikslo 21 metų sausio pirmosios dienos. Ir jeigu dėl, dėl daugiametės finansinės programos, jeigu nebus pasiekta, pasiektas tas terminas, tai tada, aišku, mes atsižvelgsime į vairias situacijas, bet dabar jau siūlyti labai konkrečią datą, nusiųstumėme netinkamą signalą sektoriui ir politikai, atrodytų kad mes norime gerinti rezultatus šioje reformoje tokiu būdu, kad ta nauda iš tikrųjų būtų gaunama kuo galima greičiau. Toks tikslas dėkoju. Dziękuję. Oddajemy głos pani poseł sprawozdawcy. Pani poseł nie więcej niż. Dabar žodis pranešėjai, neilgiau nei 10 minučių kalbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė diskusijų metu, aišku, šešėlėms pranešėms komisijai, kolegoms už jūsų indėlį, už pastabas dėl šio pranešimo. Na, tikrai tai tik tais jį praturtins ir bet kokiu atveju tikiuosi, kad pastabos galiausiai bus pateiktos ir pakeitimų pavydalu. Na, bet kokia priemonė kurias turi ES, turi kisti sutinkamai su laiku. Laikas bėga, viskas keičiasi. Na ir iš tikrųjų E, keičiantis komunikacijos ryšio priemonėms, viskas keičiasi, dabar jau nebe iš laikraščių, viskas žinome, kas minutę, ko net gali sekti įvykius, taigi visuomenė nori kuo, kiek manoma daugiau žinoti visko, sekti informaciją ir jeigu neskirsime dėmesio informacijos šaltiniams, mes atsiliksime. Todėl manau, kad BŽP turi taip pat pristaikyti prie šių naujų laikų, nes būtent piliečiai labai susidomėję, atidžiai seka E, tai, kas nutiks Europos biudžetu ir, ir aišku, jo kontekste ypatinga svarba tenka BŽUP. BŽP daro įtaką visai visuomeniai, nes, aišku, visi norime pasiūlyti vartotojams už įperkamą kainą kokybiško maisto produktų. Taigi turime nuolatos atnaujinti BŽP, pasirūpinti, kad maistas būtų perkamas visiems. Taigi Taigi iš tikrųjų proga tai padaryti šis naujas pasiūlymas. Na, manau, kad reikėtų numatyti pakankamai bendrų elementų BŽP tam, kad išvengtume iš naujo, nu, išvengtume naujo nacionalizavimo. Dauguma mano pakeitimų kaip tiek ir skirti šiam tikslui. Yra bendri elementai, turime jų visą bloką tam, kad valstybių narių strateginiai planai būtų daryti taip, jog jie visi remtųsi bendru pagrindu. Na, galėčiau įsivaizduoti, kad aplinkosauginės problemos, su kuriamis sutarė Suomija, toli gražu ne panašios į pietinės Europos problemas, pavyzdžiui, Andalūzijoje, Ispanijoje. Todėl be abejo reikėtų žvelgti į regioninius ypatumus, klimatą ir taip toliau. Tai prasminga. Renacionalizavimo. Ne. Ir tam, kad tai nevyktų, bendri elemin, elementai turi būti stipriai suformuoluoti. Siūlau štai ką. Tikiuosi, kad patobulinsite tai, ką siūlau savo pakeitimų dėka, tam, kad E, per šios pakeitimus viską suformuluosime gerai, nes reikia tokios priemonės, kuri kistų laikui bėgant, tam, kad tie strateginiai e, planai būtų parankus, užtikrinant tinkamą išmokų mokėjimą, tačiau vis dėlto jie turi remtis bendrų pagrindų, nors ir bus nacionaliniai. O kai dėl nuskambėjusių pastabų, tai aš manau, kad mūsų iš to, iš, būtent iš to tikisi gamintai. Mane nustebino tai, e, kai sakėte, kad mm, Tai ką sakėte, nes gamintojai nenori e, mokėjimų vilkinimo, nenori nesaugumo, priešingai jam nori iškumo. Ir tai man nurodė ne vien tik Ispanijos, bet ir kitų šalių gamintojai profsąjungos. Taigi jie tikėsi tokių pasiūlymų, kurie būtų lankstus, veiksmingi ir jie tikėsi, jog savo pasiūlymų dėka pasieksime, kad BŽP turėtų būti žemės ūkio politika ir bendra Na, po kelių mėnesių vyks rinkimai. Dėl šios priežasties turėtume elgtis itin atsakingai dėl tų sprendimų uh, e, BŽP srityje. Taigi, išsiklausiau viską, ką pasakėte, lauksiu pakeitimo, negaliu visko pakomentuoti. Uh, Taigi nesileisiu visas detalės dėl svarbiausių dalykų. Daug kas minėjo viršutinių ribų nustatymą. Tai yra vienintelė sritis, uh, kur iš tikrųjų buvau lanksti, vienintelis rytis visame pasiūlyme. Ir taip elgiuosi todėl, kadangi po bendravimo su valstybės narmis sektoriais daugeliu iš jūsų manau, kad e, ribų nustatymas turėtų būti derinamas su skirtingomis gamybos struktūromis. E, Estijoje ribų nustatymas neturės tokio pat poveikio kaip kad Portugalijoje, pavyzdžiui, Estijoje. Kai bendravau su Estijos kompetitingu ministru, jis man paaiškino, kad komisijos pasiūlymas dėl, dėl um, ribų nustatymo palies 60 procentų tų teritorijų, kuriams siūlomas subsidijos. Taigi faktiškai beveik visi gamintojai. Todėl ši pro, priemonė yra neproporcinga, nes faktiškai tai būtų bendras ribų nustatymas visiems Estijoje. Taigi tai, kas siūlau, tai yra galimybė e, reaguoti į skirtingą situaciją, pristaikyti prie jos. Tačiau jūs manimi netikite. Jūs manote, kad tas ribų nustatymas nedėra su mūsų nusistatytų tikslu. Tačiau paraginčiau žvelgti tai, jog ribų nustatymas nėra techninė priemonė, ji yra biudžeto priemonė. Ir ūkininkų tikslas nėra ribų nustatymas. Tai yra veikiau valstybių narių tikslas. Taigi tai yra biudžeto priemonė ir manau, kad reikia pakankamai lankstumo, nes tai nebūtinai ta priemonė, kuri turėtų būti sustabrėjusi, tai nėra galbūt bendra techninė priemonė, tačiau jūs galite spręsti patys, bet atsižvelgite tai, kad yra biudžeto priemonė, tai nėra paramos E, priemonė, nes paramos e, priemonės tai yra priem, mokėjimai pagal paskirstimo mechanizmą, e, atsižvelginti skirtingus ūkius gamybos metus valstybėse narise. Na, aš labai atvirai žiūriu į tuos bendrus tikslus, o dėl pasiūlymai dėl uh, paskirstamo mokėjimo 20 procentų uh, paramų, uh, paramos uh, pa, pajamoms, uh, ypač jeigu yra nuostolių, kuriuos reikia išlyginti, uh, Taigi aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į iš ankstinę analizę, kurios neturime, nežinome, kaip paskirstamasis mokėjimas atsilieps ūkininkams, nes net dar neturime ir biudžeto. Tai čia pirmas dalykas, kurį reikia išspręsti. Taip pat vienas kolega minėjo, kad e, nenorime nubausti e, žemės ūkio sirbančių ūkininkų. Aš manau, kad jeigu nustatysime viršutinės ribas, tai e, jeigu ūkija atranda darbo vietos, e, tai tikrai nebus baudžiama. Aš manau, dauguma visi sutarime, kad reikia skatinti užimtumą žemės ūkijoje ir nebausti. Kai kas nori, kad tikslai būtų išreikšti kiekybiškai. Tai ar norite nuskandyti BŽP? Uždūstinti ją? Kuri tokia BŽP faktiškai netliks savo funkcijų. Nes tai būtų tiesioginis e, poveikis, kuris atsirastų nustatant kiekybinius tikslus. Na, o kai dėl mokėjimo mažinimų, pavyzdžiui, kaimo plėtrai, tikrai nesutinku su tuo, kas sakėte. Visiškai nesutinku su bet kokiu finansavimo iš biudžeto mažymu, bet kokiai BŽP daliai. Ir savo dokumente nurodžiau, kad reikėtų išlaikyti numatytą biudžeto lygį tikrai nesutinku su e, bet kokiu mažinimu ar iš pirmo ir iš antro ramščio priešau, kad būtų išlaikytas dabartinis finansavimo lygis pagal, pagal biudžetą, kaip to prašė visi dauguma čia esančių parlamento narių. Jūs taip pat kalbėjote apie jaunosius ūkininkus, sutinku. E, taip. E, Kokie bebūtų pasiūlymai, kaip labiau jūs paremti juos pritraukti, tikrai pritarsiu, labai lauksiu tokių pakeitimų. Na, o kai dėl e, kritikuoto, kritikuotos paramos pajamoms, tai, tai yra sąlyga. Sugriešinta sąlyga, bet koks įtrauktas žalimas jau dabar yra e, privalomas. Ne tam, kad gautum 30 procentų paramos, bet jeigu jeigu bus netenkinami žalinimo uh, reikalavimai, jie nėra susijęti su 30 procentų programos, jie yra susijęti su 100 procentų ir aš manau, kad tai sustiprins aplinkosauginės sąlygas ir uh, parama pagal BŽUP bus daug labiau susijęta su aplinkosauginėmis priemonėmis. Na ir man atrodo, kad uh, labai svarbu griežtinti aplinkosauginius reikalavimus um, ūkininkas 20 procentų paramos Tai yra 60 procentų visų lėšų šiai paramos formai. Dabar kalbama apie paramą darnumui, tvarumui užtikrinti. Nebekalbame apie konkrečius asmenys, tai kalbama apie paramą aplikosauginių tvarumui užtikrinti. Mm Taip, jeigu kelsime griežtesnius reikalavimus, bus daugiau ma mažiau saugumo e, gamintojams, tačiau aš manau, kad reikia numatyti tokį paramą tam, kad gamintojai, ūkininkai galėtų nusistatyti, gyvendyti ambicingus aplinkosauginius tikslus, tačiau to negalima atsiepti nuo aplinkosauginių tikslų, e, nes sutinku, kad tai kelia e, pavojų e, ambicingiams e, aplinkosauginiams tikslams. Taigi lauksiu jūsų pakeitimo, dėkoju už diskusijas ir, na ir tikiuosi, kad e, tęsime šias diskusijas BBŽP. Labai ačiū pranešėjai. Kaip girdėjote iš pranešėjos, manau, e, Šis pasiūlymas tikrai padės mums įgyvendinti visos sistemos skirtingus e, įgyvendinimo būdus, užtikrinant e, lankstumą, e, papildomumą, visą tai minima taip pat ir strateginiuose planuose, taip pat būtina išmokas susijęti su gamyba Reikia pasiekti, kad kiekvienas e, žemės hektaras būtų konkurencingas ir e, būtina nepamiršti taip pat ir perprodukcijos poveikio. Aš galbūt nesibaiminčiau tiek daug BŽP racionalizavimuose, nes e, veiksmai koordinuojami yra tačiau reikėtų numatyti tam tikrą galimybę nacionaliniams ir Europos parlamentams stebėti, kaip yra įgyvendinami strateginiai planai, <clears throat> nes mes negalime kištis į vykdymą, tačiau e, turime turėti galimybę stebėti nacionaliniai parlamentai nacionalinių lygmenių, Europos parlamentas europinių lygmenių, tačiau tai nereiškia, kad būtina atsižvelgti į visas pastabas nacionalinių parlamentų, tačiau reikia numatyti parlamentams tokią galimybę savo pastabas pareikšti. Baigdamas noriu padėkoti visiems už dalyvavimą diskusijoje, stengiausi neriboti jums kalbėjimo laiko, iš dalies man tai pavyko iškris pono Kaputo, už tai jo atsiprašau. E. Taigi visi galėjo kalbėti iš esmės tiek, kiek norėjo. Dar norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad pakeitimus galima teikti iki gruodžio trečios dienos dėl abiejų pranešimų. Nepamirškite perskaityti parlamento pirmininko pono Tajanio atsiųstą laišką. 14.30 tęsime savo posėdį, atvyks svečių. Taigi būtų gerai, jeigu jiems nereikėtų žiūrėti į tuščią salę. Ačiū.